So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben zwei. Kolegos, pradėkime darbą. Yra du darbo atvarkiai punktai, du darbo atvarkės punktai ir po to balsuosime dėl pranešimų. Na, po to įvyks seminaras skirtas gripo pandemijai AH1N1. Na, dabar dev, devintojo darbo atvarkės punktų efektyvus energijos vartojimo veiksmų planas ir jo persvarstymas. Jis yra įtri pranešimas ir turime pono Peter Lyze nuomonę. Turite balsavimo sąrašą. Na ir vakar vakare buvo parengta nauja versija. Tikiuosi, kad visi turite naujausią versiją. Na, turite balsavimo korteles tam atveju reikėtų balsuoti elektroniniu būdu. Na, įtrekomitete taip ir visuomet reikia daryti. Dabar žodis Pietrė Lyzė dėl darbo tvarkos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, staiga labai susidomėta šią nuomonę. Na, Strasbūrę ją aptarėme ir tiesą sakant, nuomonės kaip ir pernelik neįsiskiria. Tačiau, tiesą sakant, aišku, kad šioje nuomonėje yra gan kontroversiškų dalykų, kurių siekime labai pagristai. Na, tam, kad e, mūsų komiteto pozicijas dar labiau sustiprinti ir išryškinti su įvairiais e, pakeitimo autoriais, mes parengėme žodinius pakeitimus. Atsiprašau, jie buvo parengti iš dalies tik vakar vakare, jie įtraukti į sąrašą, o taip atsitiko todėl, kad e, tik vėlokai pasibėme, jog šie pasiūlymai yra labai svarbus ir juos reikia visus peržiūrėti, integruoti. Taigi dėl tų, kas, to, kas pažymėta um, sąraše tre, dėl trečio punkto, dėl originalios nuomonės, uh, E, siūlau balsuoti atskirai, ten kalbama apie ilgalaikius tikslus, jie tikrai ambicingi. Manau, kad labai svarbu turėti tokių ilgalaikių tikslų ir beje ir e, aplinkosaugos komitete jie buvo palaikyti ir e, visi tie tikslai remiasi tokiu scenarium, kad 2050 50 metais energiją turėsime tik iš atsinaujančių šaltinių. Na ir tiek šiame komitete, tiek ir kitur e, mes norime ne vien tik apsiriboti e, ilgą energiją iš atsinaujančių šaltinių, norime ir alternatyvų toliau pateikti e, tas tai skaičiai, na, mums svarbus ilgalaikiai tikslai tam, kad ir pramonė galėtų tam prisitaikyti. Dėkuoju visiems prisidėjusiems, šešėliniams pranešėjams, sekretariatui, mano darbuotojams, kuriems vakar vakare teko dar daug padirbėti tam, kad viskas būtų aktualizuota. Na ir dabar pateiksiu pavyzdį, kuris iliustruos, kodėl reikėjo parengti žodinius pakeitimus. Jeigu pažvelgsite į 40 pakeitimą, ten kalbama apie energetinius pastatų standartus ir pavyzdžiui gavau e, elektroninį laišką iš aplinkosaugos asociacijų ir jie nurodė, kad 2050 metai yra pernelyg vėliau kaip data tam, kad galėtume turėti klimato požiūrį neutralius uh, um, pastatus, kiti sako, to laiko nepakaks, taigi mums reikalingos diskusijos ir jų metu išriškėjo, kad tik ilgainiui, ilgalaikėje perspektyvoje galėsime uh, turėti um, klimato požiūrį neutralius uh, pastatus ir uh, ar tai bus 2040 ir 70 metai, tai dar matysime. Pirmininkas, na pasižiūrėsime, balsuosime. Um, o turime ir darbo tvarkos taisyklės, kurios tvarko tokias dalykės, dalykus. Pirmas pakeitimas, kad Lin Van Bremt autorė, kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. Antras pakeitimas, vėlgi autorė Katlin Van Bremt, balsamas skrai, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, sulaikysi primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Trečias pakeitimas, autorius Kilakakis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Ketvirtas pakeitimas, su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikysiai primti. Devintas, kas už, prieš, susilaikysiai primti. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikysiai primti. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikysiai primti. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 13. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. 14. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 15. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 21. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 22. Kas už? prieš susilaikiusi atmesta. 40. Su žodiniu pakeitimu. Su žodiniu pakeitimu kartu pirmininkas, kas už, kas už 40. Prieš susilaikiusi primta. 25. Kas už prieš, susilaikiusi primta. 38. Kas už? Prieš, susilaikiusi primta. 39. Kas tai yra su žodiniu pakeitimu, kas už? Prieš, susilaikiusi primta. 16. Kas už? Prieš, susilaikiusi primta. 20. Kas už? Prieš, susilaikiusi primta. 30. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 33. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 18. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikysi, pasitikslinkim elektroniniu būdu dėl 18 pakeitimo. Balsamas baigtas. Dvidešimt aštuoni už, dvidešimt penki prieš, primta. Dvidešimt šeštas pakeitimas. Kis už? Prieš? susilaikiusi primti 23 kas už, prieš, susilaikiusi primti 30, 24 pasitikrinė pirmininkas kas už, prieš, susilaikiusi primti 17 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaikiusi primti 17 37 balsamas atskirai, pirmoji dalis, kas už, prieš, priimta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai, pasitikslinkime dėl antrosios dalies elektroniniu būdu. EPP frakcijos vienu balsu per daug, dabar jau viskas gerai. Atmesta. 19. Kas už? Prieš. Susilaikysi atmesta. 35 atskirai, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikysiai, primta antroji dalis, kas už, prieš susilaikiusiai primta. 27 pakeitimas atsimtas, 28 kas už. Prieš susilaikiusiai primta. 29 kas už. Prieš susilaikiusiai primta. 61 kas už prieš susilaikysiai primta. 32. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. E, 34. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. 36. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. Na kągi, balsuokime elektroniniu būdu dėl visos nuomonės, balsuokime. Balsavimas baigtas. 46 e, už, 7 prieš, vienas susilaikęs, sveikinu panešėją, pona Peter Lyzą. Tai iš ties labai svarbi tema kaip girdėjome ir už klimato kaitą atsakingų komisaro lūpų. Na, kitas darbo tvarkės punktas. Dešimtasis. COP 16. Klimakonferenz in Cancun. Taigi, Junktinių tautų klimato kaitos konferencija Cancūne. Pakeitimų pateikimo terminas buvo rugsėjo 9. Seine umfangreiche Abstimmung. Tikrai ilgokas balsavimas. Pradėkime pirmasis pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuonioliktasis ir 30. Jie identiški už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21. už, prieš, susilaikė, atmesta. 22. už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimt trečiasis už, prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt penktasis už, prieš susilaikė patvirtinta.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 atmestas, 24 atkrenta, 28 atsimtas, 26 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 29 ir 27 identiški už, prieš susilaikė, patvirtinta, 30 dvi dalis už pirmą, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė atmesta. 33 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 32 už, prieš susilaikė atmesta. 31 už prieš susilaikė atmesta. 35 už prieš susilaikė patvirtinta. 36 už prieš susilaikė patvirtinta. 37 už prieš susilaikė patvirtinta. Penktoji pastraka 39 už, prieš susilaikė patvirtinta. 38 už, prieš susilaikė atmesta. 40 už, prieš susilaikė patvirtinta. 42 dvi dalis už pirmąją prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Keturiasdešimt trečiasis už, prieš, susilaikė patvirtintas. 44 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 45 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 46 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 48 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 51 už, prieš, susilaikė atmest. 52 už, prieš, susilaikė, atmest. Patvirtinta. Pirmininkas atsiprašo. 55 už, prieš, susilaikė, atmesta. 56 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 54, 57 identiški už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ir norima pasitikrinti 54 ar 57. EPP ir socialistų narių vienu per daug. Dabar viskas gerai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tuomet 54-53 identiški už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 69 už, prieš susilaikė atmesta. 68 už, prieš susilaikė atmestas. Septyniasdešimt trečiasis ir septyniasdešimt antrasis identiški už, prieš susilaikė atmesta. 70 už, prieš susilaikė atmesta. 65 už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti 65. Beendet. Baigime balsavimą. Patvirtinta. Šešiasdešimt antrasis atkrenta. Šešiasdešimt šeštasis už. Šešiasdešimt šeštasis pakeitimas, kas dabar prieš. Susilaikėtumės. Tam. Dabar kitas puslapis. 64. Sicilija. Kas už 64? Prieš susilaikė patvirtinta. 74 yra lingvistinis, kalbinis pakeitimas. 88 už prieš susilaikė patvirtinta. 75 už, prieš susilaikė atmesta. 90 už, prieš susilaikė patvirtinta. 58 už, prieš susilaikė atmesta.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 89. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 76. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 84. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 80-81 identiški, kas už, prieš, susilaikė atmestą. 77 kas už, prieš, susilaikė atmestą. 78 kas už, prieš, susilaikė pritartą. 79 kas už, prieš susilaikė pritarta. 83 ir 77 identiški, kas už, prieš susilaiko atmesta, 82 kas už, prieš susilaiko atmesta. 77 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 86 ir 7 identiški, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 86 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 85 kas už, prieš susilaiko, nepastebėjau. Dar suom dar kartą, 85 kas už, prieš susilaiko atmesta, 50 kas už, prieš susilaiko pritarta, 133 kas už, prieš susilaiko pritarta. 91 kas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuojame už 91 B ir 94, kas už. Šis dvi identiškas pataisos prieš susilaiko pritarta 95, kas už. Prieš susilaiko atmestą. 996 pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko taip pat pritarta. 116, <clears throat> kas už, parnio pataisa kas prieš, susilaiko pritarta. Devyniasdešimt aštuntoji, kas už, prieš, susilaiko atmestą. 102 <clears throat> ir 100 atkrinta. Ne, pirmininkas pasitaiso, turime balsuoti už 102. Kas už Van Bremt 102 pataisą, kas prieš susilaiko atmesta, šimtoji, kas už, prieš susilaiko pritarta, šimtas pirmoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. 103 pataisa. Balsuojame dalimis, kas už pirmąją, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš. Susilaiko atmestą. Pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devyniasdešimt septintoji atkrinta. Devyniasdešimt septintoji B dalis, kas už, prieš susilaiko peritarta, 99 parniokas už, prieš susilaiko pritarta, 104 kas už, prieš susilaiko atmesta, 105 kas už, prieš susilaiko atmesta. 107 kas už, prieš susilaiko atmesta. Šimtas dešimtoji ir devintoji yra identiškos, kas už, kas prieš susilaiko <clears throat> atmesta. 111 kas už prieš susilaiko pritarta. Šimtas šeštoji. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas 113. Kas už? Pirmąją dalį. Prieš. Susilaiko. Pasitikslinkime dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame atmestą. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmestą. Šimtas direktorikas už, prieš susilaiko pasitikslinkime dėl šimtas direktorikas.

14 ką tik balsavome, ją atmetėme, dabar balsavome dėl 115 elektroniniu būdu balsavome dėl 114, ją atmetėme. Pirmininkas atsiprašo, dar kartą teikia balsuoti 114, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Dabar viskas tvarko, 115, kas už, prieš susilaiko pritarta, 918, kas už, prieš susilaiko pritarta, 119, prodikas už, prieš susilaiko pritarta Pasitikslinkime <clears throat> dėl 119. Balsuoti baigiame. Atmesta. 123. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 121. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 120 kas už, prieš susilaiko pritarta. 122 kas už, prieš susilaiko atmesta. 125 kas už, prieš susilaiko atmesta. 126 kas už prieš susilaiko pritarta 127, kas už, prieš, ne, dėl 126 reikia pasitikslinti elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame, pritarta. <clears throat> Ne kiekvienas balsuoja naudodamasi savo balsavimo kortelę. 127 Florencija Berlyzė, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 157 A dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta 130, kas už, prieš susilaiko pritarta. 132, kas už, prieš susilaiko pritarta. 134 dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, trečioji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 135 dėvė balsuojame dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko atmesta. 136, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 137, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 100. 75 atkrinta, tiksliau 57. Šitas šimtas keturiasdešimt antroji <clears throat> už prieš susilaiko atmestas 143, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 140, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 144, bėdalis, kas už, <clears throat> prieš, susilaiko pritarta. 144 A dalis, kas už prieš susilaiko atmestą. 145 už prieš susilaiko pritarta. 146 už prieš susilaiko pritarta. 147 kas už prieš susilaiko pritarta pritarta, 148 kas už, prieš susilaiko pritarta, 149 kas už, prieš susilaiko pritarta, 150 už prieš susilaiko pritarta. 151 dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 152 už prieš susilaiko atmesta, 183 kas už prieš susilaiko atmesta atmesta 153, kas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikslinkime dėl 153, nes ne visi kelia rankas. Balsuoti ir baigiame. Pritartų. 153 patvirtinta, 154 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, <clears throat> kas prieš susilaiko pritarta. 155. Norite pastikslinti dėl antrosios dalies? Gerai. vienu EPP frakcijos balsu yra per daug, dabar viskas tvarko pritarta. 155 įtrė pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta. 198, kas už prieš susilaiko atmestą. 156 A dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 156 B dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 190, tiksliau 89 merkis už, prieš susilaiko pritarta. 158, kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta. 159 už prieš susilaiko. Pasitikslinkime dėl 159. Balsuoti baigiame. Pritarta. 160 balsavimas dalimis, kas už pirmąją. Prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį. Prieš susilaiko pritarta. 178 už, prieš susilaiko pritarta. 182 už, prieš susilaiko pritarta. pasitikslinkime dėl 182. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šimtas šešiasdešimt pirmoji, kas už prieš susilaiko pritarta 162, kas už prieš susilaiko pritarta 163 už prieš susilaiko pritarta 100 64 įtrė, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 49 kas už prieš pirmąją dalį susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmestą. Šimtas šešiasdešimt penktoji, kas už, prieš susilaiko Pastikslinkime dėl 165. <clears throat> Balsuoti baigiame. Atmesta. 166. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 168. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 171 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šimtas šešdešimt kas už, prieš susilaiko pritarta, šimtas septyniasdešimt kas už, prieš susilaiko. Pasitikslinkime. Dėl 170. Balsuoti. Baigiame. Atmesti. 167 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko atmesta 175, kas už, prieš susilaiko atmesta, tiksliau pritarta 180, kas už, prieš susilaiko pritarta 176, kas už, prieš susilaiko pritarta 100. 73 ir 4, kas už, prieš susilaiko pritarta, 179, kas už, prieš susilaiko pritarta. 124 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko pritarta pasitikslinkime dėl 124. Balsuoti baigiame. Atmesta 184, kas už prieš susilaiko. Atmesta 185, kas už prieš susilaiko pritarta 190, kas už prieš susilaiko pritarta 186 už prieš susilaiko atmesta 187, kas už prieš susilaiko pritarta 100. 90, 192 už prieš susilaiko atmestas, 193 kas už prieš susilaiko atmestas, 194 kas už prieš susilaiko pritarta, 195 kas už prieš susilaiko atmestas, 196 kas už prieš susilaiko atmesta 198, kas už prieš susilaiko atmesta 201, kas už <clears throat> prieš susilaiko pritarta. 190 kas už. Prieš susilaiko atmesta. Man pranešė, kad antroji pataisa yra išbraukta. Tiksliau, ponė Sūly ir e, Ponas Franko nebepritarė daugiau šiam pakeitimui, taigi šis dvi paraidės reikia išbraukti. 200 pataisa bėdalis, kas už prieš susilaiko atmesta. 204 gardinį, kas už prieš susilaiko atmesta 202 kas už. Be dviejų minėtų pavardžių, kitas ir palaiko dar vis tą pataisą. Laslo, kas už 22, kas prieš, susilaiko atmesta. 203, kas už, prieš, susilaiko atmesta atmesta 205, kas už prieš susilaiko pritarta. 206 balsavimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta 208, kas už prieš susilaiko pritarta. 209 ir 7 bei 47 identiškus, kas už prieš susilaiko atmesta 210, kas už prieš susilaiko pritarta, konstatuomosios dalis šeštoji, dėl vokas už prieš susilaiko pritarta, septintoji, kas už prieš susilaiko pritarta. Devintoji, kas už, tiksliau aštuntoji, pirmininkas atsiprašo, pirmiausiai, kas už, prieš, susilaiko, atmesti. Devintoji, kas už, prieš, susilaiko, pasitikslinkime. dėl devintosios. Balsuoti baigiame. Atmesta dešimtoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. Tryliktoji, kas už, prieš susilaiko pritarta, 14 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. 16. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. 15. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. 17 už priešus laiką pritarta. Dabar balsuokime už viso dokumento elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Vienu APP e frakcijos balsu per daug. Balsuoti baigiame. 35 už 20 prieš nei vienas nesusilaikė sveikiname nuomonės pranešėjo nuomonė yra labai svarbi mūsų tolesnėms diskusijoms, rengiantis plenarinė sesija ir konferencijai Kankūne, mėly kolegos. Dabar pradėkime mūsų seminarą skirtą gripo klausimams.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 Please take a seat. Prašau atsisėsti, ponės ir ponai. So, herzlich willkommen. Kągi, sveikinu visus komiteto narius, o taip pat ir ekspertus bei svečius, kuriuos mes pakvietėme į mūsų seminaras skirta gerai žinomam gripės, gripo virusui AH1N1. Jau ir praeitais metais teko šiam klausimui skirti daug dėmesio. Taigi šiandieną pasigilinsime į tai, kaip sureagavo į gripo epidemiją valstybės narės ir koks vaidmuo teko Europos Sąjungai. Na ir norėčiau pasveikinti pranešimo autorių Mišelį Vosy iš mūsų komiteto ir jis informuos mus apie šią temą, kuri vienu metu susilaukė milžiniško visuomenės dėmesio, sukėlė įvairių reakcijų. Na ir man labai malonu, kad šiandieną mūsų tarpe yra puikių ekspertų kurie dirbdami savo srityje taip pat gilinasi šį klausimą. Na ir kaip numatyta programoje, pagal mano turimą dokumentą, sveikinu Džoną Efrainą. Jis yra Sanko generalinio direktorato e, vadovas, taip pat iš to paties generalinio direktorato Sanko pasisakys ponas Andrė Rys. Jis yra direktorius atsakingas už viešą sveikatą ir riziką. Ir toliau ponė Žoržė Tvarly yra iš pramonės generalinių komitetų. Ji yra atsakinga už pramonę ir mobilų. Me pramonė, toliau Anita Jenelme iš ankstesnės e, Švedijos kaip pirmininkančios šalies. Na, kaip tik Švedijos pirmininkamo metu teko spręsti šias problemas. Ir labai malonu, kad e, EMOS vykdantisis e, direktorius Tomas Lengrenas prie mūsų prisijungė. Na ir ankstesnė e, CDC e direktorė Suzana Jakob. Na ir mes Turime tarp mūsų tarpę ir poną Marką Šprengerį, dabartinį CDC direktorių, jis pasisakys šiandieną ir turiu dar du e, kitus svečius, Pola Testori Kočių iš e, Sanko generalinio direktoratorius, direktorė, o doktorius Danielis Randeris atstovauja Belgijai kaip pirmininkaujančiai šaliai. Na, galbūt e, nesilaikiau uh, e, protokolų taisyklių, tačiau uh, tiesiog perskaičiau mano turimą dokumentą pridėtą prie programos. Na, praeitais metais šis virusas sukėlė didelio susirūpinimo ir pasaulio sveikatos organizacija paskelbė pandemiją ir Europai teko sureaguoti. Na, uh, Laimiai viskas nebuvo taip blogai, kaip daug kas baiminasi. Na ir viso to pasakoje kyla daug klausimų, kaip mums reikėtų reaguoti ir pasiruošti tokioms tarp valstybinio masto epidemijoms, kaip viską valdyti, organizuotis. Būtent e, dėl šios priežasties ir buvo sušauktas šios dienos seminaras. Na, sekretariatas man priminė, kiek turime laiko. Būtent iki 12.30, tai kaip ir daug ir nelabai daug. Taigi, kreipiuosi kalbėtojus, kaip nurodyta dokumente. E, mūsų komisijos ekspertas Džonas Ranas pasisakys iki 10 minučių, o po to uh, ekspertai kalbės iki keturių minučių, na ir tiesiog seksiu, kad būtų laikomasi kalbėjimo laiko, kad visi galėtų pasisakyti. Taigi, ponė Rajanai, prašau nušviesti jūsų požiūrį. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nari. Dėkoju komiteto nariams už tai, kad surinkite šį seminarą kartu su Belgija kaip pirmininkaujančia šali, kuris surengė atitinkamą konferenciją Liepos mėnesį, taip pat vyksta ir pasirengimai. Taigi aš manau, kad visame šiame kontekste e, šios dienos seminaras mums leis aptarti svarbis klausimus. Na ir pasibaigus uh, pandemijai labai svarbu buvo pasimokyti, ko pasimokėme iš gripo H1N1 pandemijos ir taip pat e, pasižiūrėti, ką turėtume gerinti tam, kad galėtume sureaguoti tokias krizės ir apsaugoti mūsų piliečius ateityje. Ir siekiant visų šitų tikslų, mano manimu, svarbiausia yra suvokti e, bendrą kontekstą kuris yra susijęs su pandemija bei sąjungos pasirinkimu reaguoti į ją. Na ir šiek tiek apie mūsų galiojimus ES lygių, kurie leis mums valdyti tokias sveikatos krizės. Nuo 99 metų siekiant e, susidoroti su rizika išplaukiančia iš užkrečiamų lygų rizikos, uh, ES parengė nemažai teisėkuros projektų skirtų šiai problemai spręsti. Ir šių teisės aktų tikslas yra sukurti sistemą, kur leistų mainytis informaciją bei koordinuoti e, veiksmus nukreiptus prieš užkrečiamas lygas, įskaitant ir gripą. Visą tai buvo stiprinta 2005 metais, kai buvo patvirtas Europos pasirinkimo pandemijos planas. Na ir tikslas buvo padėti ES valstybėms narėms geriau koordinuoti savo kontrolės ir prevencijos priemonės. Taip pat sukūrėme nepriklausomas agentūras, kurios turi ekspertų žinių užkrečiamų. Um, um, lygų sridinių, kaip, pažiūrėjau, H1N1 ir, pažiūrėjau, čia paminėčiau EMEją. Tačiau ES e sutartise nėra nuostatų, kurios e, numatytų ES e valstybių narių viešosios sveikatos teisės aktų harmonizavimą. Tačiau Lisabonos sutartyje yra numatytos priemonės skirtos tarp valstybinėms grėsmėms sveikatai aptremti. Taigi, matote, kad, tiesą sakant, atsakomybė spręsti tokias krizės tenka valstybėms narėms, nors koordinavimas turėtų vykti ES lygiu. Na ir dabar trumpai norėčiau apžvelgti datas susijusias su gripo AH121 gripo protrukiu. Pirmiausia, mes užmėsgime dvi šalius ryšius su JAV ir Meksikai, kai pasirodė šis naujas virusas. Ir jis. Na ir mes sukūrėme atitinkamą e, organą, kuris skirtas e, skubos veiksmams ir iš karto buvo kreipiamas į valstybės narės ir e, nurodoma ištirti, kokia situacija ten yra dėl gripo ir kokiu priemonių reikia tam, kad būtų kontroliuojama ši infekcija. Tai vyko kasdien e, video audio konferencijos ir jų tikslas buvo um, stebėti, kaip yra perdodamas H121 virusas ir pagalvoti, kokiu veiksmu reikia tam, kad būtų apribota šio gripo plitimas. Na ir ankstyvame gripo plitimo etape valstybės narės svarstė, kokiu veiksmu reikėtų. E, mm, tų keliautojų atveju, kurie vyksta ar atvyksta iš um, rizikingų vietų, kokių reikėtų rekomendacijų tiek keliaujantiems asmenims, tiek ir visuomeniai ir kokių reikėtų rekomenduoti uh, rekomendacinių priemonių, hygienos priemonių ar kokių vaistų reikėtų. Uh, keliaujant. Na ir komisija pasiūlė teisiškai privaloma tokių atvejų apibriežti, kurie leistų sukurti sistemą, kuri leistų kovoti su gripo plitimu ir perdavimu bendryje. 2009 m. birželio 11 d. E, mm, Pasaulio sveikatos organizacija atšaukė pandemijos statusą Na ir po to, kai buvo parengtas ataskaitos dėl vis didesnio um, lygos atvejų skaičių Europos Sąjungai, skaitant ir mirtinus atvejus, sveikatos apsaugos komitetas parengė pranešimus ir pareiškimus uh, E, kuriuose buvo raginama nustatyti bendrus principus ir priemonės, kurios leistų kovoti su epidemijos e, protrukiu. Na ir pavyzdžiui buvo kalbama tose priemonėse, kaip elgtis su tai susirgusiais valstybės scenarise, jeigu susirgęs asmuo nėra tos valstybės pilietis. Taip pat buvo parengtos rekomendacijos apimančios e, vakcinavimo skiepimo strategijas ir tai kokie visuomenės sluoksniai ir grupės turėtų būti skiepimi pirmiausia. Taip pat komisija 2009 m. rugsėjo mėnesį parengė komunikatą skirtą pandemijai H121. Šis komunikatas apėmė penkis dokumentus susijusius svarbiausiais klausimais su krizės valdymu ir atsaku į ją. Na, o 2009 m. rugsėjo pabaigoje e, buvo parengtos teigiamos rekomendacijos iš ES vaistų agentūros ir po to Komisija patvirtino pirmąją vakcinų kampaniją, kurios, kurios buvo pradėtos 2009 m. spalio mėnesį valstybėse narėse. Na ir e, aš manau, kad apie tai dar bus kalbama kitų pasisakymo metu. Kai kurios valstybės narės e, davė nurodymus e, pradėti vakcinavimo, kitose tai nebuvo padaryta. Ir bandant palengvinti, sušvelninti šią problemą, komisija parengė e, specifikacijas skirtas. E, skiepytis nacionaliniu lygiu. Komisija surengė e, savanorišką vakcinų perdavimą tarp valstybių narių. Na ir visa tai buvo padaryta po to, kai gripas prasidėjo ir Ukrainoje. Juolab, kad ši šalis neturėjo um, vaistų skirtų vakcinai. Panašiai buvo ir Bulgarijoje, kur tenais trūko atitinkamų vakcinų. Reiktų pabrėžti, kad be valstybių narių koordinacinių veiksmų sveikatos apsaugos taryboje taip pat ministrai sveikatos apsaugos nuolat susitikinėjo ir e, svarstė, kaip plinta virusas. Taip pat vyko mm, susitikimas e, ministerijų lygių, tai yra G7 plus Meksika. Jo tikslas užtikrinti gerą tarptautinį bendradarbiavimą be e, koordinacinių veiksmų. Komisija dešimtaisiais metais pradėjo vertinti E, tai, kaip es sureagavo į pandemiją. Šio vertinimo tikslas pasimokyti iš esamus pandemijos bei pagerinti mūsų planus bei reagavimo pajėgumus. Šis darbas ką tik baigtas, mes perdavėme dvi ataskaitas parlamentui susipažinti. Aišku, šias ataskaitas papildys pirmininkas pirmininkaujančios Belgijos rengiama konferencija Liepa ir mūsų šiandieno seminaro rezultatai. Po to, kaip PSO nusprendė paskelbti pandemijos pabaigą, mes atsidūrėme po pandemiminėme etape. Ypač svarbu pasimokyti to, ko mus išmokė pandemija. Ir dabar baigdamas, ponė pirmininkė, e, kalbant apie reagavimą, reiktų atkreipti dėmesį į sprendimus, kuriuose jis prieėmė kovodama su krize. Pirmiausia, problemos apibūdinimas. Jis leido valstybėms narėms susitarti dėl to, koks yra pavojus, bei nustatyti lygos apibrėžti. Toliau politiniai įsipareigojimai buvo padaryti, vadovų tarybos išvados buvo priimtos, E, raginama e, solidariai ir koordinuotai kovoti su krize. Toliau sveikatos apsaugos komitetų pareiškimai e, buvo padaryti siekiant padėti vykti diskusijas. Komisija komunikatą priiminė priėmė rugsėjo mėnesį, ten kalbama apie esminius pandemijos aspektus, šis darbas e, ir kiti veiksmai buvo pagristi e, gerų pasirengimų ES sureaguoti į pandemiją. Aišku, e, daug ką galima ir reikia tobulinti. Manyčiau, kad šiandienos seminaras ir mano minėti vertinimai padės mums ateitie geriau apsaugoti Europos piliečius. Ačiū ponė Rain už tikrai puikiai pristatytą komisijos poziciją. Dabar mūsų mm, prelegentai e, atsakysi tris klausimus, kuriuos mes iškėlėme. Pirmasis e, ponas Ris, kuris, e, kuriam skirsime apie keturias minutės, prašom. Uh, thank you very much, sir, uh, members. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė, germiai parlamentarai. Norėčiau, kaip ir kolegų, paspadėkoti už surinktą seminarą šiandien. Um, per ankstesnį pranešimą susipažinome su tuo, kaip e, e, es reagavo į pandemiją, o kritiškai vertinti šį atsaką e, reiktų pabrėžti uh, E, esminius principus, kuriais buvo vadovautasi, taip pat siekiant užtikrinti piliečių sveikatos apsaugą, atsakas į pandemiją buvo gristas e, tam tikrais esminiais principais. Būtent valstybės narės turėtų veikti e, koordinuotai bei savo atsaką grįsti moksliniais duomenimis ir kaip ponas Rajanas pabrėžė, koordinacinė aspektas buvo esminis faktorius, e, apie kurį mes turėtume kalbėti mūsų diskusijose. Taip pat mes siekime sumažinti pandemijos įtaką e, viešajam gyvenimui, kad nenus, nesustotų gyvenimas. E, taigi reikia galvoti, ar mes esame pasirengę pandemijoms geri koordinaciniai ir parengimieji darbai, viešasis sektorius gali gerai reaguoti ir sumažinti pandemijos potencialę žalą. Esu tvirtai įsitikinęs, kad per šią sveikatos apsaugos krizę pirmąją per 21 amžių ES sureagavo efektyviai, ypač atsižvelgiant į tai, kas vyko e, e, už ES ribų Europoje ir kitose šalyse. Na, pavyzdys būtų Ukraina. Po pirmusios e, JAV ir Meksikos ataskaitos ir pranešimų apie pandemiją ES greitai ėmėsi veiksmų, stebėjo situaciją bei užtikrino, kad priemonės būtų mm, koordinuojamas tiek ES, tiek tarptautiniu lygmeniu parodė paaiškėjo, kad nepaprastai svarbu koordinuotai reaguoti. Pirmiausia, norėsiu pači, pasidžiaugti, kad komisijos tarnybos puikiai bendradarbiavo tokie generaliniai direktorat kaip Sanko, Enter bei kiti vaistų mm, departamentas. Taip pat buvo imamasi svarbių veiksmų prie sienų, koordinacinių darbų, ligoninės ir taip toliau. Ir visą tai leido komisijai parengti komunikatą suinteresuotoms pusėms. Sveikatos apsaugos taryba ir komitetai vaidino svarbų darbą ir komitetas e, buvo pagrindinis koordinacinis darbo instrumentas. E, Taip pat buvo skelbiami patarimai keliaujantiesiems skiep, dėl skiepų ir taip toliau. Šis komitetas būtent tokiais e, darbais užsijėmė. Komisija savo pareiškime pažymėjo, kad sugebėjo užtikrinti, kad valstybės narės e, koordinuotai reaguotų į iškiausi pavojų, taikytų atitinkamas ekonominės, socialinės sveikatos apsaugos priemonės. Čia aš norėčiau padėkoti parlamentui už svarų indėlį, kad jį sėkmingai ir koordinuojant kovojant su krize, pavyzdžiui, pranešant apie atskirus gripo atvejus bei padedant surinkti palyginamąją statistiką pirmininkas bandau nutraukti kalbėtojo. Tuoj baigsiu. Norėčiau padėkoti dviems agentūroms, kurios palaikė mūsų darbose. Pirmingas, ačiū. Reikia dėja jūs nutraukti, kadangi kitiems prelegentams neliks laiko. Dabar žodis poniai Lalys. Prašom. Very much, uh, uh, Mr. Chairman. I was responsible Ačiū, ponė pirmininkė. Aš buvau atsakinga už leidimų išdavimą e, vakcinams, kad jomis būtų galima prekiauti rinkoje. Taip, taip pat buvau atsakinga už vaistų teisinius aspektus. Aš kalbėsiu apie tai, kas vyko iki 10 metų vasario, kuomet byla buvo perduota e, Sanko generaliniam direktoriui direktoratui. Turėjome mes e, reagavimo į pandemiją planą, tačiau neturime procedūrų, kurios leistų e, autorizuoti rinkoje naudoti e, vakcinas, ypač tokiais skubiais pandemijų atvejais sertifikavimo reglamentas nebuvo patvirtintas, bent jau neturėjome jo po ketvirtojų metų dokumento, taigi mums teko imtis skubių veiksmų, skubiai išduoti leidimą, remiantis penktųjų metų teisinę sąrangą. Mes bandėme traktuoti pandeminę gripo vakciną vakciną kaip vieną iš gripo vakcinų, kasmet mes juk turime po naują vakciną. Taigi mums teko koordinuotai dirbti ir aptarti esminius klausimus. Ir mes e, rėmėmės e, tuo, kad pandeminis virusas greičiausiai yra H1N1 gripo viruso atmetimas maina, kaip PSO padidino pavojaus lygį iki šešto, tai atsižvelgiant į neilinės aplinkybės mes e, galėjome išduoti leidimą prekiauti, nors iki klinikiniai ir klinikiniai tyrimai nebuvo atlikti ir duomenų nebuvo. Mums tokia išimtė suteikė ES teisės aktai. Tačiau atsižvelgiant į teisinius įsipareigojimus kartu su kolegomis su uh, EMA. Manyčiau, kolegos pakalbės apie mokslinę e, vakcinos patvirtinimo pusę, taigi kartu su kolegomis siekiame išpešti viską iš mokslinių, kas tik įmanoma. Mes turėjome duomenų, kaip e, virusas e, plinta pietinėme žemės pusrutulyje nuo pavasario iki rugsėjo, tačiau procesai nebuvo baigti, todėl patvirtinimas buvo tik tai laikinas, e, laukiant tolimesnių patvirtinamųjų veiksmų, tačiau komisijos tarnybos atsakingos už leidimų išdavimą e, siekia gauti visus įmanomus e, duomenis, ypač kreipiame į tokias pažeidžiamas grubės kaip vaikai ir Mm, besilaukiančios moteris. Mes siekiame, greit, kad rinkoje kuo greičiau atsirastų vakcina, kurią būtų galima pasinaudoti e, Europoje, kai čia atkeliaus pandeminis virusas, būtent nuo spalio iki žiemos bei užtikrinti, kad viskas būtų daroma laikantis esamos, esamų teisės aktų. Mums pavyko tą padaryti, bent jau mano nuomonė. Taigi baigsiu savo pasiekmę čia ir laukiu jūsų klausimų. Uh, uh, Ačiū, ponė Dalys. Dabar suteiksime žodį poniai Anita Jenan, pirmininkavusios anksčiau Švedijos atstovai. Ačiū, kad pakvietėte mane šį seminarą, jūs pakvietėte jame dalyvauti mūsų ministrė, dėje šiandien Švedijoje prisaginama nauja vyriausybė ir ji negalėjo atvykti, taigi kalbėsiu jos vardu. Pirmiausia, mes norėtume pabrėžti, kad reikia e, šiek tiek atsargiai vertinti pandeminio gripo valdymo rezultatus. Mes taip pat manome, kad nereikia rezultatų suvesdinėti spaudimų sąlygomis ir neįsigilinus į visas detalės ir taip pat reikia priminėti sprendimus remiantis rimtomis mokslininkų išvadomis, todėl galbūt e, geriau pasirinkti po, tokį požiūrį, kad e, verčiau padaryti daugiau ir e, būti už tai sukritikuotam, negu nieko neveikti ir po to turėti rimtų padarinių. Manau, kad valstybės narės yra atsakingos už veiksmus susijusius su kova su gripo pandemija ir daugiausiai sprendimų priimami regioniniu ir vietiniu lygmeniu. Pagrindinis principas, kurio vadovaujamasi, e, yra susijęs su tuo, kad reikia atsižvelgti į sergančiųjų padėtį ir su jais susijusius aplinkybės. Tai nereiškia, kad mes nekoordinavome veiksmų ES lygmenių, galbūt nepakankamai jos koordinavome. Mes Liepos mėnesį, pirmininkaujant Švedijai, surinkime atitinkamą konferenciją pandemijai pasirengti, taip pat ministrų lygių buvo aptarti šie klausimai, taip pat taryboje mes aptarėme pandemijos e, aspektus, spalio mėnesį surengėme tarybos specialųjį posėdį, kuriame buvo e, patvirtintos atitinkamos išvados, taip pat e, mes bendradarbiavome su komisija šią rengiant atitinkamą pasirengimo pandemijai komunikatą. Gruodžio mėnesį taryba vyko mums pirmininkant paskutinį diskusiją pandemijos klausimų ir taip pat mūsų ministrė aktyviai dalyvavo pasaulinėse iniciatyvose, ko mes pasiekime. Liepos mėnesio ekspertų susitikime buvo vienbalsiai nuspręsta kad reiktų pereiti e, nuo e, pandemijos plitimo sustabdymo prie, prie su juos sušvelninimo strategijos. Taip pat buvo padarytos išvados, kad e, reikia atitinkamai pritaikyti nacionalinius kovos su pandemija programas ir planus, tačiau krizės akivaizdoje jau per vėlų yra iš esmės keisti strategijas ir programas. Ta reikia daryti dar e, krizai ir pandemijai neprasidėjus. Liepos mėnesį mes suvokiame, kad kai kurios valstybės narės buvo pasirašius sustarimus pirkti vakciną, kitos, kitos nebuvo to padariusios, todėl prašymą valstybės narės steigti informaciją komisijai, jos norėtų bendrai pirkti vakciną ir taip pat paraginama komisija užtikrinti valstybėms narėms galimybę keistis e, pandeminio gripo vakcina. Valstybės narės taip pat paprašė komisijos parengti atitinkamą informaciją apie galimybę e, bendradarbiauti ateityje iškilus panašioms aplinkybėms. Kaip minėjo daktarė Ryans, e, pirmininkas sako, bijau, kad mūsų laikas baigėsi, tačiau e, ar e, galėtų tarybos atstovai turėti pan, gauti panašaus laiko kalbėti kaip ir komisija. Deja, laiko nenumatyta, tai galbūt dar grįšime prie jūsų pranešimo per klausimų atsakymų raundus. Ačiū Jums už pranešimą. Dabar Tomui Lundgrenui norėčiau steigti žodį. Emės atstovui. Emos tiksliau. Ačiū, pan pirmininkė. Gerbėmi parlamentarai, pabandysiu atsakyti jūsų tris klausimus. Pradėsiu nuo pirmojo. Tai yra Europos e, vaisto agentūros vaidmuo daugiausiai trim aspektais jis pasireiškia, tai yra aprūpinti Europą paskelbus pandemiją vakcina, teikti informaciją e, medikams ir pacientams ir stebėti, e, ar vakcina naudojama nedaro žalos pacientais. Mes pradėjome savo veiklą 2003 metais ir jau parengėme atitinkamą planą e, daugiametį, e, kuris numato ekspertizės, atitinkamų struktūrų sukūrimą, išteklių naudojimą. Kai tik buvo paskelbta pandemija, mes panaudojame e, apie 60-70 e, tonų jau parengtų medikamentų. E, ir e, sugebėjome tą vakciną parengti, ją e, atitinkamai patvirtindami ir buvo ta vakcina parengta remiantis mūsų anksčiau sukaupta patirtimi. Dėl uh, kaštų ir naudos e, analizės. Noriu pasakyti, kad atitinkama e, procedūra e, rėmėsi duomenų analizė. Dar prieš prasidedant pandemijai reikia visą laiką atsižvelgti, kad egzistuoja tam tikra rizika ir remiantis turimais duomenimis ir taip pat esamų vaistų poreikių. Mes atlikome labai daug įvairių klinikinių bandymų, 6000 žmonių, taip pat ir vaikai, juose dalyvavo ir mes galėjome konstatuoti, kad per klinikinius bandymus nebuvo užfiksuota jokio pašalinio, rimto pašalinio poveikio, taip pat ir vakcinos gamybos procesas buvo paties aukščiausio lygio. Taip pat turėjome visas reglamentuojančias priemonės savo rankose, kad galėtume užtikrinti, jog būtų laikomasi visų pačių griežčiausių saugumo taisyklių. Šiandien maždaug 4-5 milijonai žmonių buvo paskėpyti nuo pandeminio gripo ir mes visą laiką stebėjome, ar yra kokių nors rimtų pašalinių poveikių šio šios e, vakcinos ir tokių poveikių kol kas nepastebėjome. Dabar perėsiu prie trečiojo klausimo pasirengimo pandemijai. Mes rėmėmės pačiais geriausiais, patikimiausiais moksliniais tyrimais. Mūsų komiteto nariai yra nepriklausomi. Jie e, kiekvienais metais pasirašo e, atitinkamą deklaraciją, kad neturi jokių interesų konfliktų ir e, visus šios duomenys galima rasti mūsų interneto svetainėje. Komisija e, pritarė, kaip ir parlamentas, mūsų rekomendacijoms. Buvo parinktas tinkamas pranešimas, šešėliniai pranešėjai dirbo ir tokiu būdu buvo parinktos galutinės rekomendacijos. Kiekviena nuomonė buvo e, peržiūrima ir tikrinama E, savo, e, savo ruoštų e, tarpusavyje, siekiant užtikrinti, kad ne vienas asmo negalėtų turėti kažkokios asmeninės įtakos galutiniam priimamam sprendimui. Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją ir tą padaro sėkmingai. Ačiū ponai Lundgrenui. Dabar kalbės ponė Suzana Jakob, ji anksčiau e, buvo ECDC vadovė, o dabar dirba pasaulio sveikatos organizacijoje. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, tai, kad mane kvietėte ir tiesiog pasakysiu, kad kaip ir regioninė direktorė pasaulio sveikatos organizacijoje ketinu, eidama naujas pareigas, bendradarbiauti su Europos parlamentu. Na ir pradėsiu nuo geros žinios. Mano manimu, daug kas labai pasitvirtino. Tačiau vėlgi iš pandemijos daug ko pasimokėme ir tą patirtimį pasinaudosime. Per visą šį periodą buvau pirmoji ECDC direktorė, pradėjau darbą 2005 metais kovo mėnesį. Na, iki tol ECDC kad egzistavo tik tais popierėje ir kadangi pandemija pasikė ES sienas, tai mums reikėjo labai greitai sukurti CDC struktūras ir pasiekti rezultatų. Na ir prisimenu, kad dabar tuo metinis komisaras Koprianas raginamas apsilankyti kiekvienoje valstybėje narėje ir pasižiūrėti jų nacionalinius pasirinkimo pandemijams planus. Tai buvo didelis e, iššūkis, nes turėjome labai nedaug ekspertų, tačiau pradėjome darbus ir per kitus metus baigime tuos darbus. Ir tai labai prisidėjo prie to, kad ES buvo geriausiai pandemijos iššūkiai pasiruošęs pasaulio regionas. Kita žinia yra štai kokia. ES sistema iš esmės pasitvirtino na, ir ECDC iš esmės pagal reglamentus remiasi rizikos vertinimu ir rizikos vertinimas pasitvirtina tik tais tuomet, jeigu tinkama visa ES sistema, taigi teko tamprai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, komisija be Europos parlamento bei pirmininkaujančios šalimis ir turiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai buvo labai modernus bendradarbiavimas tos įskirtinės situacijos akivaizdoje. Na tai, jog mums reikia sukurti ECDC labai sparčiai, tai nereiškia, kad mes e, anksimame PPT nepasiekėme rezultatų, mes mes parengėme keletą rizikos vertinimų, pradedant 2005 metais, nuo po to, kaip e, prasidėjo pandemija, mes nuolat rizikos vertinimą atnaujindinome ir visi rizikos vertinimai buvo atliekami nepri, nepriklausomai. Uh, Na ir juos atliko geriausi ekspertai, tie rizikos vertinimai buvo skaidrus ir gerai suderinti, nes kai parengdavome rizikos vertinimą, mes e, rezultatus kleisdavome per patariamą į forumą, kuri e, apjungia geriausius ES ekspertus. Na ir tik tais tuomet viską perdodame valstybėms narėms ir patalpindavome mūsų, webs, e, mūsų svetainėje. Ta informacija mes visuomet teikdame savo svetainėje, ją nuolatos apžvelgdame, atnaujindame berengdamame gairias e, visuomeniai tam, kad e, komisija ir kitos institucijos matytų, kad e, mes kasdieninius sprendimus rėmėme ir grindėme įrodymas ir tai ska, viešindame mūsų svetainėje. Vyko daug susitikimų, tačiau nesigilinsiu detalės. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad ES e, ir pasaulyje ekspertai išsakė, ekspertams buvo išsakyta daug kritikos. Norėčiau apginti ekspertus, nes jų vaidmuo buvo labai svarbus, jie elgesi labai profesionaliai ir juos reikia apginti. Bet tuo laikotarpiu mes intensyviai dirbame ir bendradarbiavame su pasaulio sveikatos organizacija. Na ir pirmas iki buvo išbandyti tarptautiniai e, teisės aktai skirti sveikatos apsaugai. Na, tai yra pagrindinis pagrindas, e, kaip valdyti iššūkis sveikatai. Na ir kai pasaulio sveikatos organizacija parengė, paskelbė pandemiją, tai ši, e, šis žingsnis rėmėsi ekspertų e, siūlymais, buvo atitinkamas komitetas pasaulio sveikato organizacija ir taip pat viskas rėmėsi ir atitinkamams gairėmis. Dėkoju, sako pirmininkas. Na, jeigu jūs domina sąrašai, tai priminsiu, kad e, komiteto posėdis vyksta jau nuo 9 ryto, na ir nežinau, ar tai yra didelis interesas filmuoti šį posėdį Karlai Hansai. Na, manau, kad kai kalbame apie administracinius klausimus, tai esu taikus, tačiau negaliu sutikti, kad šiandieną visą priešpitę tam tikri kolegos e, yra pakvietę ką, operatorių. Ir labai stebima, kaip mes balsuojame, aš kaip demokratas, aišku, su tuo sutinku, bet e, tai, kad čia stovi viena ponė ir filmuoja dalyvius sąrašus ir tai daro labai šaltakrošiai ir ramiai, tai aš nors jau dirbu 20 metų parlamente, parlamentuose tai dar su tuo nesusidūrė. Ir norėčiau paklausti, kas čia šeimininkas šiuose mm, rūmose, pirmininkas, kas už tai, kad čia būtų fotografuojama. Pone Leninai, mes tikrai geri draugai. Ir čia Neklausimas, ar mes su tuo sutinkam ar ne, tai yra tam tikros taisyklės, kurios liečia ir parlamentarų neliečiamybę. Na, nediskutuokime, žvi... Na tai paprašysime tos ponios išeiti iš mūsų posėdžio salės ir norėčiau, kad į protokolą būtų įtrauktas ir šios ponios e, vardas ir pavardė, tam, kad galėtume atitinkamai palaikyti su ją ryšius. Na taip, e, tvarkos tarnyba to pasirūpins, sako pirmininkas. Na, nu, šiaip kiekvienas iš mūsų turi savo parlamentaro kurikulum vitae. Kągi, dėkoju šiai prelegentams, o dabar perkime prie klausimų raundo. Na, e, prieš tai elgiausi griežtai mūsų svečių atžvilgių, dabar e, griežtai elgsius mūsų parlamentaro atžvilgių, taigi yra minutė klausimui, e, dvi minutės atsakymui ir dar taip pat yra galimybė 30 sekundžių papildomą klausimą užduoti, pasitikslinti, po to minutę atsakyti. Taigi dabar žodis pranešė ponui Mišeliui. Uh, Na, jeigu įmanoma, kreipkitės konkrečiai ekspertą. Mišelį, prašau. Minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikrai džiugu, kad e, surinktas šis klausimas. Na ir kila klausimas, ar ES priklaus, yra priklausoma ar nepriklausoma nuo tarptautinių organizacijų, nes aš čia išvelgiu štai kokia problema. Kai pasaulio sveikatos organizacija paskelbė pandemiją, tai tuo met e, buvo 190 šalių, kur buvo vertinta rizika, tik tai 144 mirė žmonės. Ir vis dėlto buvo paskelbtas e, šeštas, šeštoji pandemijos pavojaus pakopa. Na, aš kaip parlamento nariai sakiau, kad mes turime EMEją, mes turime CDC, mes turime Europos organizacijas ir taip pat turime HOEF. Ir, taigi, ir komisija, taigi norėčiau paklausti, uh, E, kam tenka įgaliojimas primti sprendimą, ar sutinkame su tuo šeštu pavojaus lygmeniu ir ar tai atsakinga buvo pradėti masinius vakcinavimus. Man norėtų sužinoti, kas konkrečiai buvo atsakingas žodis komisijai. Labai geras klausimas, tačiau nemanau, kad atsakymas bus papras. Pirmiausia, tai Europos Sąjunga kaip po tokia nėra e, pasaulio sveikatos organizacijos narė, tačiau visos valstybės narės yra narės. Taigi, e, pasaulio sveikatos organizacija e, buvo įsteigta, kai visos kai visas šalis pasirašė sutartį, kurioje be kita ko buvo numatyta koordinuoti pastangas tokių pavojų akivaizdoje. Ir kadangi tai buvo pasaulinis pavojus, dabar sudėtinga pasakyti, kad kaip bus dėl koordinavimo. Visi nusprendė, kad pasaulio sveikatos organizacija, trinkamiausias organas koordinuoti, būtent taip ir atsitiko. Ten buvo vadovaujamas primant tą sprendimą tarptautiniais teisės aktais. Na, Europos Sąjunga sureagavo pagal e, pasirinkimo planą, Na, ir kuris buvo sudarintas ir sudarytas su ponu Džonu Rainu dar 2005 metais. Ir čia mes turime tarptautinių įsipareigojimų pagal tarptautinės sutartis. Taigi, apibendrinamas galiu pasakyti, jog labai svarbu užtikrinti, kad sveik, pasaulio sveikatos organizacija suvaidintų jie skirtą vaidmenį kiek įmanoma geriau. Ir tai ji padarė tiesiog tiesiogiai. Ar būtų papildomų klausimų? Na, iš to galiu padaryti štai kokią išvadą. Tai yra tiek ES, tiek ir jos institucijos, tiesą sakant, priklauso nuo pasaulio sveikatos organizacijos ir neturi jokių galimybų ar įgaliojimų pasakyti, kad mes nesutinkame su pasaulio sveikatos organizacijos sprendimu, bet juk mes esame Europinės institucijos. Dėkoju kaip jau buvo pasakyta, tai patitinka valstybių narių kompetencija ir turime suprasti, kad visame pasaulyje, be kitako ir ES, yra labai aukšto lygio pas sveikatos ekspertų valstybės narėse. Na ir tiesą sakant, niekas nesudvėjojo garsiai tuo sprendimu, kurį priėmė pasaulio sveikatos organizacija. Pana, um, um, Janel, dar kartą norėčiau, ponia Jakob, norėčiau pasakyti, kad mūsų rizikos vertimas CDC buvo parengtas, parengtas nepriklausomai, tačiau mes rėmėmės tais pačiais duomenimis kaip ir kitos organizacijos ir priėmė panašių išvadų. Tačiau tai nereiškia, kad e, mūsų rizikos vertinimas nebuvo reikalingas, neteisingas ir kad jis nebuvo nepriklausomas. Dar vienas dalykas. Paprastai e, pasaulio sveikatos organizacijoje sprendimai priimami e, pagal bendrą sutarimą. Yra labai mažai teisiškai privalomų priemonių tarptinių lygių. Ir viena iš tokių organizacijų yra pasaulio sveikatos organizacija ir jos sprendimai yra privalomi narėms. Tačiau čia iš yra tam tikro lankstumo. Na ir galbūt reikėtų konkrečiai įsigilinti, kaip tas lankstumo principas turėtų būti taikomas kitos krizės akivaizdoje. Na, nes, pavyzdžiui, e, nebuvo patvirtintas priimanis pasandeminiai, pasandeminiai etapai. Taigi, aš manau, kad reikėtų kitame etape skirti dėmesį tam, kaip e, būtų bendrame kontekste, pasaulyme kontekste atsižvelgiama į regioninę specifiką. Aš manau, kad būtent šiems aspektams ateitie reikės skirti daugiau dėmesio. Dabar šešėliniai pranešėjai um, EPP frakcija. Ačiū. Norėčiau pažymėti, esu nusiteikusi skeptiškai, ar sėkmingai koordinavo valstybės narė savo veiksmus skirtinga nei tai, ką išgirdau, sveikatos apsaugos komitetas e, vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant bendradarbiavimą. Šis komitetas, sakoma, buvo optimaliai panaudotas, tai reiškia, kad komiteto sprendimai e, buvo įgyvendinti valstybėse narėse tuomet konstatuota po kurio laiko, kad e, valstybės narės e, savarankiškai e, pirko ar gamino vakcinas, taigi veikta savarankiškai, todėl kyla klausimai, ar situacija buvo tinkamai įvertinta, ar būtų galima geriau koordinuoti veiksmus. Ar nu, norėtų kas nors sureaguoti, ponė Testori? Ačiū, ponė pirmininkė. Mes pereiname prie kito e, mūsų diskusijų etapo, ne ką reikia galima gerinti. Taigi Lisabonos sutarčiai įsigaliojus e, taryba gali primti tarybos ir parlamento reglamento e, pandemijų atvejais komisija šiuo metu pateiks pasiūlymą parlamentui ir tarybai dėl reglamento, kad turėtumėme savo teisinį bazę tokiais atvejais. Kitais metais mes pateiksime savo pasiūlymą, kadangi tema labai sudėtinga. Jeigu mes būtume turėję tą mm, straipsnį ir šitą reglamentą anksčiau, būtume e, galėję mm, kitaip e, reaguoti negu siūlė e, PSO, tačiau krizės atveju to padaryti buvo neįmanoma, nes teisinio pagrindo neturėta. O apie skiepus aš pasakysiu vėliau. Užduodu šį klausimą, kadangi reikia pabaksnuoti pirštų į tai, kas nefunkcionavo, tai leistų ateityje geriau reaguoti. Papildomas klausimas dėl PSO. Ši organizacija paskelbė tam tikrą pavojų lygį dėl to, kaip išplito virusas, o ne dėl jo keliamo pavojaus, tarsi ir gerai, bet reiktų e, rasti naujų apibrėžimų, kurie leistų atskirti PSO ir ES e, įvertinamas pavojus. Pone Jakob, norėčiau tiesiog pažymėti, kad pandemija skelbiama tris, trimis atvejais naujas virusas, E, jis turi būti perdodamas žmogaus žmogui ir platus geografinis paplėtimas. Tai labai aiškiai apibriešta tarptautinėse sveikatos apsaugos nuostatose. Tačiau reikia suprasti, kad PSO komitetai, vertinami globalią situaciją, prieimė tam tikrus sprendimus ir juos galime atsižvelgti, e, vertinant padėtį reikia atsižvelgti, kokiais parametrais buvo vadovaujamasi skelbiant e, pandemiją. Gal reiktų vesti ir naujų parametrų, kad e, viruso pajingumo, pavojingumo lygis būtų įvertinimas. Atsiprašau pirmininkė, kad kalbu ilgokai. Reikia e, pažvelgti, ką valstybės narės darė sveikatos apsaugos srityse. Kiekviena šalise turėta skirtingą kiekį skiepų ir reaguota buvo taip pat e, nevienodai, todėl gal reiktų šį aspektą pagerinti. O kai piliečiai regia tai, kas vyksta kaiminėse šalyse, sunku labai paaiškinti, kodėlgi skirtingi sprendimai priimami. Tai kita problema, todėl mano nuomonė reiktų e, siekti didesnės sinergijos sveikatos apsaugos sektorija tarp valstybių narių ir kaip reikia pagerinti komunikaciją, nes e, bendravimas vyko nesėkmingai. E, socialistų šešilinė pranešėja Karin Kalenbach. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad es institucijų atstovai atvykai. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad šiandien galime padiskutuoti, kiek šimtų milijonų vienetų nepanaudota, tačiau gal išvengta milijonai mirčių. Jeigu mes pažvelgsime iš šono, tai pamatysime, kad situacija kitokia nei e, tai, ką šiandien išgirdome iš išorės buvo e, situacija išpučiama, prasidėjo tikra isterija tai gal jau čia reiktų perėti ir antrą dalį, ar es institucijos turėjo pakankamai galiojimų, ar būtų, ar kitaip sakant, būtų galėjusios e, daryti įtaką tokiam informavimui apie pandemiją. Toliau, ar mums reikia naujų įgaliojimų, e, kurie būtų leidę realistiškai informuoti apie pandemiją, bei Taip pat svarbu pagalvoti, kaip mes ateitie tinkamai reaguosime. Pirmininkas, aišku, tai susijęs su mm, antruoju mūsų diskusijos etapu. Tai gal tuomet mes laiko staubysime, kas norėtų atsakyti. Ponas Rajanas, gal dėl praeities jūs daugiau pakomentuokite. Ačiū. infekcinių lygų mm, reglamentas, apie ką kalbėjo ponė Testori, planuomas pateikti kitais metais, tam atsirado pagrindas su Lisabonos sutartimi, atsižvelgiant į patirtį su dabartiniais teisės aktais, nagrinėjant vertinimo ataskaitas, mes sustiprinsime teisės aktus kitais metais parlamento ir tarybos reglamentu daugelį sričių. ryčių bei sustiprinsime galimybę ES tinkamai reaguoti panašiose situacijose. Jakob. Pone Jakob, labai trumpai, iš ties daug neiškumų buvo per pokalbius, ta, to nepamirškime, nežinojame, kaip pandemija vystysis, ar ji bus labai pavojinga, todėl mūsų diskusijas reiktų uh, įtra, e, aptarti tuo metinėme kontekste. E, taigi mes turėjome renktis pandemijai, kuri ne, pasirodė nesinti tokia pavojinga, tačiau reikėjo e, prevencijos imtis, kad apsaugotumėme e, piliečių gyvybės ir tai yra svarbiausia. Tačiau manyčiau, kad ateityje reiktų uh, pandeminėse planuose daugiau e, lankstumo, būtent jeigu pandemija nebus tokia žiauri, e, galėtume pakeisti situaciją, o jeigu jį pasirodys esanti baisesnė, neantrodo sustiprinti papildomo komentaro. Nėra dabar Aldė. Colin Lepaš, prašau. Merci, euh, monsieur le président. Euh, je m'en ai... Ačiū pirmininkė. Taip pat džiaugiuosi, kad vyksta šie klausimai. Noriu paklausti ponios Jakob. Kuomet jūs 2009 m. rugsėjo 1 dieną kalbėjote mūsų komitete, aš dar kartą perskaičiau jūsų atsakymus į užduotus klausimus. Jūs labai nuosaikiai kalbėjote apie galimą pandemijos raidą ir grėsmės, kodėl nebuvo rimčiau įvertinta ta rizika, noriu paklausti. Taip pat e, noriu paklausti, kad kalbant apie skiepų šalutinį poveikį, jūs tuo metu minėjote, kad reikėtų pradėti skiepyti suaugusius žmonės ir sveikus, sveikus asmenys, kodėl nebuvo vadovaujamasi jūsų rekomendacijomis. Taip pat noriu pasakyti, kad e, 2009 metų balandžio pabaigoje buvo e, paskelbta e, pirmoji pandemijos, e, pirmasis pandemijos lygmo, po to antrasis, po to sumažintas, o paskui iš karto paskelbtas šeštasis pandemijos lygmo. Nesuprantu, kodėl taip greitai. Noriu paklausti, ar uh, E, primti sprendimai, kodėl nebuvo, neturėjo jokios įtakos, ar tai buvo sąmoningai priminėjama ir, pavyzdžiui, keliamas atitinkamas samišis. Pone Jakob. CDC e nebuvo atsakinga už pandemijos lygio įvertinimą, nes agentūros tokios kaip mūsų vertina pandemijos riziką ir remiasi atitinkamomis mokslininkų išvadomis, tačiau valstybėms narėms tenka atsakomybė susijusi su rizikos valdymu ir su poveikio visuomeniai ribojimu. Valstybės narės visos dalyvavo priimant šios sprendimus, taigi tas buvo sprendimas priimtas bendrai kartu su valstybėmis narėmis paskelbti šeštą pandemijos lygį. Ir e, manau, kad labai svarbu e, numatyti tam tikrą lankstumo laipsnį, rengiant nacionalinės kovos su pandemija strategijas. Europos Sąjungoje Jeigu mes, e, pavyzdžiui, matytume, kad nereikia skelbti šeštojo e, pandemijos lygio, e, pasilikti ties penktuoju, tai reikia numatyti tokią galimybę kovos su pandemija planuose. Teoriškai tokia galimybė egzistuoja, tačiau tai jau rizikos valdymo, o ne rizikos įvertinimo klausimai. Ačiū už Jūsų atsakymą, tačiau tai nėra atsakymas, atsiprašau, Jūs e, e, kalbate apie Jūsų įstaigos atsakomybę, aš puikiai suprantu, kodėl taip kalbate, todėl, tačiau noriu paklausti, e, kas vyko viso proceso metu ir kodėl Jūsų rekomendacijos nebuvo atsižvelgta ir kokiame etape jos buvo užblokuotos. Tai, tai yra būtent tai, ką aš noriu sužinoti atsakymą. Aš nemanau, kad e, rekomendacijos buvo užblokuotos, paprasčiausiai. Informacija buvo paskelbta mūsų svetainėje ir e, buvo įtraukta į bendrąją informacijos sistemą Europos Sąjungoje. Mes dalyjomės ją kiekvieną dieną su komisija valstybėmis narėmis ir mes kiekvieną dieną peržiūrėdavome situaciją e, siekdami atitinkamai reaguoti per ankstyvo įspėjimo sistemą ir visos valstybės narės sėdėjo prie bendro stalo, tos, kurios, kurioms buvo iškils didžiausia pandemijos grėsmė, mes teikėme tik tai mokslinio pobūdžio arba techninio pobūdžio e, konsultacijas arba patarimus, sprendimus priemė valstybės narės, tačiau noriu pasakyti, kad pati sistema jinai veikia. Paklauskime šio klausimo tuo metu pirmininkavusios Švedijos atstovės. Kaip jau buvo minėta, e, rizikos valdymas e, e, priklauso valstybių narių įgaliojimams. Ir visame pasaulyje, reikia paminėti, mokslininkai sutarė dėl to, kad kyla pandemijos grėsmė ir valstybės narės atitinkamai vadovaujasi jų rekomendacijomis. Taip pat reikia turėti omenyje, kad viruso e, negalima prognozuoti ir galėtume ir, pavyzdžiui, kitą kartą susidurti su panašiomis aplinkybėmis ir mes negalime išvengti tam tokių neaiškumo laikotarpių, per kurios būtina priimti sprendimus. Mūsų sprendimas tuo tarpu priimtas buvo atsakingas ir tokia yra mūsų išvada, atsižvelgiant į tuometinės aplinkybės. Ačiū, paskutinis šešėlinis pranešėjas arba pranešė yra pono Matijas Guoja frakcijos vardu. Ačiū, pono pirmininkė, norėčiau pirmiausiai padėkoti už tai, kad surengėte šį klausimą, šį seminarą. Aš taip pat laikausi nuomonės, kad e, Europos Sąjungos e, institucijų patikimumui buvo padaryta labai didelė žala jų reputacijai, nes visuomenė buvo labai pasipiktinusi tuo, kad daug pinigų buvo išvaistyta vakcinai, o iš tikrųjų pandemijos banga buvo pakankamai nedidelė. Taigi, manau, kad reikia kelti klausimą, ar deramai buvo reaguota ir e, galbūt reakcija buvo pakankama siekiant reaguoti į neaiškę situaciją, tačiau e, labai trūko skaidrumo, jeigu būtų e, jo buvę pakankamai, tai galbūt nereikėtų mums dabar renkti šio klausimo, nes e, pasirinkimo etapas tikrai buvo labai neskaidrus. Kokiu veiksmus dabar, dabar imatės, kad atstatytumėte institucijų reputacijų visuomenės akise, ar yra koks nors receptas, klausė pirmininkas. Taigi klausimas yra užduotas, manau, kad dar prie jo grįšime, kuomet svarstysime e, mūsų ateities strategijas. Šiuo metu niekas nenori kalbėti apie reputacijos atstatymą, nors prarasti ją yra pakankamai lengva e, Papildomai e, galime leisti kolegijai pusę minutės pasisakyti, jį dabar neklauso, tai mes dabar pereikime prie antrojo klausimų rato. Apie tai diskutuosime, ką turėtume pasimokyti, iš ko turėtume pasimokyti ateičiai. Norėtumėte dar pakomentuoti? Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Aš neišgirdau atsakymų į savo klausimą, turiu tą konstituoti, taigi dar vieną klausimą norėčiau užduoti. Trūko ne tik informacijos ir skaidrumo, tačiau taip pat ir anksčiau užduoti klausimai, mano nuomonė, nesulaukė arba liko be atsako. E, galbūt mes galime pasitelkti tam tikrą e, veiksmų modelį, pavyzdį, arba sistemą, pagal kurią būtų galima reaguoti bendrai į tokio pobūdžio reiškinius, nes e, mano klausimas buvo tik tai papildomas klausimas anksčiau likusiems neatsakytiems klausimams. Nemanau, kad aš galiu atsakyti e, į šį klausimą, galbūt jį būtų geriau atsakyti per mūsų kitą šio e, klausimo etapą. Noriu pasakyti, kad sudėtingiausia buvo bendrauti su visuomenė ir su medikais, kuomet mes pirmininkavimo metu Liepos mėnesį suringėme konferenciją. Tai pagrindinė kritika arba daugiausia ginčių kilo pirmiausiai dėl uh, gripo pavadinimo, kuomet jis buvo pavadintas keulių gripu, tai e, nepatiko žemės ūkio e, atstovams keulių augintojams. Egipte taip pat buvo labai daug keulių nugalabyta dėl to, jeigu prisimenate, na, Meksikos gripas taip pat buvo nelabai tinkamas, meksikiečias gripas buvo nelabai tinkamas pavadinimas. Na, ir Po to mes jau perėjome prie raidžių ir skaičių kombinacijos ir kiekviena valstybė e, vartoja skirtingą savoką, skirtingą terminą. Pavyzdžiui, anglakalbėje erdvėje daugiausiai buvo e, vartojamas e, keulių gripo pavadinimas ir dėl to sveikatos rytyjas profesionalai negavo tinkamos informacijos arba negavo jos laiku e, ir dėl to susilaukime kritikos iš daugelio valstybių. Kitas fenomenas susijęs su ryšiais e, buvo socialiniai tinklapiai ir puikiai žinome, e, kokios diskusijos vyko Facebook'e ir kitose socialiniuose tinkluose ir kiek ten buvo visokių ekspertų atsiradę ir konsultantų. Pirmkas, ačiū. Dabar perkime prie antrosios mūsų klausimo dalies, kokiu išmokome pamokų iš 2090 metų įvykių ir e, kokius pokyčius turėtume numatyti ES atitinkamose kovos su pandemija planuose, siekiant užtikrinti didesnį aiškumą, skaidrumą ir veiksmingumą. Dėkuoju tiek dabartinė diskusija, tiek ir diskusijos praeitėje rodo, kad būtų visko, kritikos, pagirų ir taip toliau, tačiau reikia žvelgti ateitį ir komisija planuoja iniciatyvas, kurios parodys, kad pasimokėme iš praeities ir kad pagerinsime mūsų gebimą reaguoti krizės. Taigi bendru požiūriu. Mes dabar sutartyje turime naują straipsnį ir ES gavo naujų įgaliojimų. Na ir mes ketiname pasiūlyti parlamentui ir tarybai naują teisėkuros pasiūlymą, pagal kurį būtų steigiama sistema, kuri leistų geriau reaguoti ES lygių ir geriau koordinuoti pastangas. Be to šiame e, kontekste norėčiau priminti, kad sveikatos apsaugos komitete e, šiuo metu daugiausia dėmesio dirba uh, tuo pagrindu, kuris yra e, tarybos sprendimas, tarybos išvada. Tai yra gera sistema ir mechanizmas, tačiau e, teisinis pagrindas e, nėra solidus, nes tai yra tiesiog išvada. Taigi tame pakete, kurį pristatysime kitais metais, numatyta sukurti geresnį pagrindą valstybių narių veiksmų koordinavimui. Antras dalykas, e, tas rytis, kuriai reikia daugiau dėmesio skirti, yra vakcinavimas. Praeitis parodė, kad valstybės narė susikloščius labai nepalankiai situacijai, na, priklausom, kadangi egzistuoja konfidencialumo, konfidencialumo taisyklės, kainų neskaidrumas ir taip toliau, padėtis buvo nepalanki. Taigi mes kūrime bendrą vakcinų pirkimo mechanizmą pandemijos atveju ir ši sistema apimta kontaktų punktą valstybėms narims, taip pat atsargas bendrijos lygių. Taigi šiuo metu mes viduje pradėjome diskusijas dėl šio klausimo ir manau, kad ateityje ir parlamentai trauksime iš šios darbus. Trečias dalykas - pasirengimo planai. Na, šiuo metu Europinių lygių yra parengtas planas, pasirinkimo planas, tačiau vėlgi čia yra valstybių narių prerogatyva ir kompetencijos, nes e, mes gal ir galime turėti bendrą planą, tačiau reikia pasirūpinti, kad būtų stipresnis teisinis pagrindas, kuris leistų geriau viską koordinuoti. Na ir kai kalba eina apie geresnį koordinavimą, tai esminis dalykas yra vakcinavimo strategija. Uh, Na ir anksčiau kiekviena valstybė narė turi savo vakcinavimo strategiją. Aišku, vyko mainai, informacijos mainai bendrijos lygių, tačiau dėja turiu konstatuoti, kad e, nepakanka teisinio pagrindo geriau koordinuoti vakcinavimo strategijas, pagrindo beveik nebuvo. Taigi manome, kad būtent čia reikėtų tikrai geresnio teisinio pagrindo. Ir paskutinis dalykas tai yra e, visuomenės informavimas na, jis buvo prastas, mums nepavyko siūsti tinkamų žinių visuomeniai, ne vien tik tais visuomeniai, net irgi sveikatos profesionalams, nes kai kuriuose valstybėse narėse sveikatos profesionalai laikėsi labai skirtingų pozicijų. Taigi būtent šios rytis ties, kuriams reikia dirbti, naujesnis teis, geresnis teisinis pagrindas, remintis sutartimi, e, bendra vakcinų pirkimo sistema ir planas ir geresnis komunikavimas bei informavimas. Dėkuoju, panytis Tori. Na, didelė atsakomybė e, tenka valstybėms narėms ir dabar suteiksiu žodį e, Belgijos, kaip ir minkančios šalies atstovui. E, paprašysiu nušviesti, kaip jūs žvelgėte į ateitį. Ponas Danielis Reindersas, norėčiau atsiprašyti to kolegos, tos kolegės, e, kuri anksčiau buvo kviesta į šį klausimą, tačiau dėja negalėjo sudalyvauti. Mano manimo, ši diskusija yra labai svarbi. Na, aišku, prisiminate, kad e, Liepos 1-2 dieną Belgija kaip ir pininkantys šalis sušaukė techninę konferenciją ir jie taip pat buvo pakviesti ir dalyvavo šio komiteto nariai. Toje konferencijoje taip pat dalyvavo ekspertai ir e, svečiai iš visos Europos, iš įvairių organizacijų. Na ir tos konferencijos tikslas buvo pasiaiškinti, ko pasimokėme iš tos e, pandemijos. E, tai yra, kokias išvadas galime daryti remintis e, techninėmis ir. Um, remintis techniniu ir moksliniu pagrindu. Na, o rugsėjo 13 dieną sveik, tos konferencijos rezultatai buvo perduoti Pasaulio sveikatos organizacijai. Na ir ji šiuo metu rengia dabartinių sistemų analizę, aišku, atsižvelgiant į patirtį, praeities patirtį. Taigi norėčiau nušviesti ministrų išvadas. Pirmiausia, atkreipsiu dėmesį tai, jog nacionalinės sveikatos apsaugos politikos veiksmingumas vertis abejoti. E, kilo daug klausimų dėl nacionalinių sveikatos apsaugos politikų, juolab, kad koordinavimas tikrai nebuvo geras. Taip pat reikia galvoti apie būtiną bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Europinių institucijų, taip pat e, tarptautinių organizacijų bei institucijų. Ir pandemijos atveju e, e, nepakankam mums um, atstovauti vieną Europą, pandemija yra pasaulinė. Na ir labai svarbu, kad duomenys būtų kiek įmanoma greičiau perdodami. Tai yra viena iš tų pamokų, kurią išmokome iš pandemijos. Na ir geras koordinavimas ankstyvoje pandemijos fazėje yra labai svarbus tam, kad galėtume kiek įmanoma geriau suvaldyti epidemijos proveržį. Uh, Na, taigi labai svarbu geresnis bendradarbiavimas epidemiologinėme, virologinėme ir kitose srityse tarp valstybių narių. Na, kai dėl informacijos e, gyventojams, visuomenėms, tai taip pat reikia bandyti harmonizuoti ir gerinti informacijos teikimą visuomeniai. Lygiai tas pats pasakytina apie antivirusinių skiepų platinimą. Na ir tenka konstatuoti, kad, kad ir šioje srityje bendradarbiavimas turėtų būti gilinamas ir gerinamas. Tokių mechanizmų, kuriuos reikėtų steigti, kaip kad nurodė ir panėtės astori, tokių mechanizmų tikslas yra užtikrinti ne vien tik tais e, geresnį veiksmų darin, derinimą ir koordinavimą, bet taip pat ir e, sukurti galimybę visiems gauti vakcinas bei stiprinti solidarumą tarp valstybių narių bei kitų pasaulio valstybių. Pirmininkaujant Belgijai, e, ministrai taip pat ragino daug, turėti, rodyti daugiau solidarumo tokių krizių akivaizdoje, nepriklausomai nuo mokslinio išvadų. E, E, skaidrumas, informacijos skaidrumas taip pat yra didelis iššūkis e, ateičiai ir e, tai taip pat yra Europos tarybos išvada. Taigi reikia įsipareigoti dirbti plačiau šioje srityje ir atlikti nepriklausomus medicinius tyrimus. Taigi dėkoju už šias diskusijas. Na, uh, E, Belgijos iniciatyva rodo, jog labai svarbu e, informuoti ir pakviesti tiek e, sveikatos profesionalų, tiek ir visuomenės atstovus. Mes skirime šiam klausimui daug dėmesio. Kita rekomendacija yra E, geriau apibriežti e, įvairių e, agentūrų, CDC ir kitų institucijų vaidmenį. Na, dabar šiam klausimui skirime daug dėmesio tam, kad galėtume geriau apibriežti skirtingas atsakomybės rytis ir tokiu būdu geriau sureaguoti į naujos pandemijos iššūkius. Na, nu, kai dėl specifinių aspektų, tai mums reikėtų spe, m, mm, lankstesnio požiūrio į leidimų vakcinamų išdavimą. N, Na ir čia turime patirties su paukščių gripu ir dabartinė patirtis rodo, jog visuomet e, bus neiškumų dėl pandeminio viruso. Todėl, kai kalbame apie pasirengimą ir skirtingas strategijas, e, tai reikia nustatyti tas visuomenės grupės, kurios būtų skiepimas pirmiausia. Nu, agentūros e, bando bendradarbiauti su kiek įmanoma tampriau su Europiniu lygiu dirbančiomis agentūromis ir organais. Na ir labai svarbu užtikrinti ryšius tarp įvairių valdžios institucijų atsakingų už visuomenės sveikatą, kad šios derintų savo strategijas, be kitako vakcinavimo strategijas. Lygiai taip pat svarbus yra bendravimas ir informavimas e, visuomenėje. Na, o kai žvelgime į ateitį, tai tikslas yra e, pagalvoti, kaip galima būtų paspartinti e, vakcinavimą tam, kad visi piliečiai galėtų vakcinuoti. Na, o to prielaida yra klinikinių tyrimų duomenų prieimumas, taigi mums reikėtų e, standartizuotų klinikinių tyrimų e, protokolų, ir, kurie būtų geresni ir etinių požiūrių. E, Na, taip pat e, spontaniškos reagavimo sistemos ir e, pajėgumų kūrimas po leidimų išdavimo. Visą tai turėtų būti stiprinima. Taip pat. E, Lygiai taip pat svarbus ir finansavimo tinklas ir jis turėtų būti gerinamas. Taigi verta e, toliau tirti, kaip reagavo pramonė, tačiau manau, kad reikia tinkamos pusiausviros tarp nepriklausomai finansuotų visuomenės e, vis, vieš, viešų tyrimų. Na ir visos sukaupti duomenys turėtų suplaukti į atitinkamus teisės aktus, pasirūpinant, kad e, būtų atnaujinti duomenys. Na, o duomenus paleidimo išdavimo rinkti padės registrų steigimas. Ir jie ir jie iš tikrųjų e, yra geriausias būdas, kiek įmanoma greičiau gauti visą informaciją apie vakcinų saugumą. Ačiū. Ačiū ponė Lengrin. Ir dabar naujasis ECDC direktorius Mark Sprenger būtent ką ketina ateityje daryti ECDC. Ačiū ponė pirmininkė, gerbėmiai e, parlamento nariai. Trijų dalykų galime, gali pasimokyti ECDC. Pirmiausia, sveikatos apsaugos ekspertai turi parengti išsamesnių ankstyvų įvertinimų, kokį pavojų kelia potencialios pandemijos, tai yra kartu ir rizikos vertinimas. Toliau mūsų tyrimas dėl pavojaus lygmens turėtų pateisinti naujų vakcinų patvirtinimą ir masinę skiepėjimo kompanijas e, turėtų būti sudėtingesnis. Reiktų įtraukti socialinę ekonominę analizę apie ekonomiškumą, kurią gali duoti tokios skiepijimo kampanijos. E, pandemijų atvejais, e, kai kalbama apie vakcinavimą, reikia užtikrinti, kad kuo anksčiau ir kuo, geriau pagristi, pag, kuo labiau pagristi sprendimai būtų priimti ir e, visuomet vadovautis pačią naujausią informacija. Mūsų rizikos vertinimas turi tapti išsamesnis. Buvo kalbama ir apie visuomenės reakciją, socialinių tinklalapių naudojimą. Turime suvokti, per kokią žiniasklaidos priemonės mes geriausia ir paprasčiausia galima žmonės pasiekti. Sveikatos sistemos darbuotojai e, vaidina esminį vaidmenį, jeigu jie netiki mūsų siunčiamą informaciją, kodėlgi visuomenė turi padė, patikėti, todėl reikia komunikaciją gerinti. Taigi mums reikia e, geresnių ankstyvų rizikos vertinimų, taip toliau ECDC turėtų įtraukti daugiau parametrų į savo rizikos vertinimus, taip pat išvelgti į viruso pavojų ir geografinį paplitimą, rengiant e, protingesnius rizikos vertinimus, mm, mums reikės geresnių ir samesnių duomenų rinkimo būdų ir daugiau duomenų dėl pandeminių e, infekcijų. Galiu pasakyti, kad ECDC e, siūlomojame programos projekte yra atsižvelgiama į šias pamokas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad investicijos į nacionalinę sveikatos apsaugos sistemą laboratorijas turi būti įgyvendinamos. Nacionalinės laboratorijos ir institutai turi užtikrinti tinkamų duomenų gavimą. Žinote, kad ECDS laboratorija savo neturijos ir tik pasitelkdamas valstybės narės galime parengti puikius, puikias ataskaitas. Taigi kelias dar tikrai tolimas. Ačiū. Okay, a lot to do, <laughs> no doubt. <laughs> Be jokių abejonių, dar daug darbų, klausimai šešiliniams pranešėjams prioritetai, apie ateities prioritetus klausimus, prašom. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad sveikatos apsaugos komitetas vaidins svarbi, svarbesnį vaidmenį ateityje, ypač santykiuose su taryba. 2001-2005 metais komisija skatino valstybės narės gerinti koordinavimą, o 10 metais vėl skundžiamės dėl tų pačių trūkumų gal ir kvailokas klausimas, bet ar egzistuoja politinė valia, be jos proveržio nepasieksime. Ir kiek prieštaringos informacijos e, gavome masinės vakcinavimo kampanijos, e, savanoriškas skiepijimas ir taip toliau. Čia visuomenės informacijos vaidina esminį vaidmenį. Ar būtų įmanoma užtikrinti ateityje, kad būtų vieningai teikiama informacija, kad ji būtų nuolat atnaujinama, bet visuomenė turi pasitikėti gaunama informacija. Pone Testori, aš kalbu ir pirmininkaujančios valstybės vardu, jeigu mm, kolega a, neprieštaraus, čia nėra, tikrai nėra interesų konfliktų konflikto. Tikrai yra politinės valios, tą demonstruoja vadovų tarybos išvados patvirtintos prieš dviejas savaitės po neoficialaus ministro susitikimo vadovaujant Belgijai. Tikrai ten e, prašoma e, komisijos patvirtinti naujas viešųjų pirkimų m, mm, taisyklės. Mes norėjome rinkti bendrus viešosius pirkimus, tom valstybės narės abejos, o Šiuo metu tokia valia ir toks pagėdavimas atsirado. Tikrai džiaugiuosi eh, tokiais žodžiais e, išvadose nuolat operuojama panašiomis formuluotėmis. Tikiuosi, kad šie žodžiai pavirs darbais, mes tą labai atidžiai kontroliuosime. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pridėti pridurti šį beitą prie to, ką ponė Testori pirmininkaučias Belgijos vardu pasakė. Manyčiau, kad kol kas visom 27 valstybėms narėms bendros pozicijos dėl krizių valdymo neradome. Bet iš kitos pusės pirmųjų penktųjų metų iniciatyvos davė savo. Tai ne, matome, kad nebėga kiekviena valstybė sava kryptimi, egzistuoja tam tikras koordinavimo lygis, jis duoda naudos. Ponas Rainas kalbėjo apie tai savo įžanginėme žodyje. Aišku, reikia daug ką tobulinti, o praėjusiu metu įvykiai, manau, paspartins tą tobulinimą. Ačiū. Pone pirmininkė, Gerai, kad mes dabar apie viską diskutuojame, tačiau kas būtų galės pasakyti prieš metus, ar kils pandemija, ar nekils. Sprašau, ponia Jakob, tačiau e, PSO nėra mums labai didelis e, autoritetas, nes e, ji neturi pakankamų galių, kad galėtų atsižvelgti ir užtikrinti visų pasaulio regionų, Afrikos, besivystančių šalių ir Europos poreikius. Taip, gražiai skamba žodžiai apie e, kaštų ir naudos analizę, tačiau kolegos minėjo apie tai, kad jeigu mes neturėsime pakankamo teisinio pagrindo, naujų e, teisės aktų, tai visą tai, apie ką mes dabar kalbama, e, kalbame, liks tik tušči žodžiai. Turime aiškiai pasakyti, kad dabartinė situacija atsitiko dėl to, kad valstybės narės netinkamai elgėsi. Galbūt kas nors galėtų ir atsakyti į tokį mano komentarą, nežinau buvo visiškai aiški pasisakymo mintis, taigi manau, kad diskutuoti daugiau nebūtina. Korin Lepaš. Pirmiausiai, aš pritariu Dagmarot Berint mintims, tačiau nepaisant to, norėčiau grįžti ir prie ECDC vadovo minčių. Visą tai yra gražu, tačiau Europa išleido labai daug pinigų e, atitinkamoms apsisaugojimo priemonėms ir e, tos lėšos nebuvo panaudotos tinkamai, dėl to piktinasi mūsų piliečiai. Taigi, pane direktorė, norėčiau jūsų paklausti, ko mums reiktų, kad galėtume e, būti visiškai uh, veiksmingi šioje srityje ir kad galėtume užtikrinti visuomenės informavimą, nes mums reikia šių dviejų dalykų. Mums reikia tikrumo, kad e, ekspertai, kurie teikia atitinkamas išvadas, yra visiškai nepriklausomi nuo vakcinos gamintojų. Ir mes taip pat nekalbėjome apie tų ekspertų galimą atsakomybę jeigu jie nėra visiškai nepriklausomi ir kaip užtikrinti e, tinkamą vakcinos paskirstimą visuomenė ir bei jos informavimą. Kas nori atsakyti, panas Špringeris, taip, ECDC reikia atsidavusių darbuotojų e, ir mūsų ekspertai tikrai yra atsidavę, jie e, nereikalauja daugiau pinigų jiems mokėti, už tai mes turime ekspertus savo struktūrų viduje, kurie puikiai išmano savo darbą ir jie yra paskelbę savo interesų deklaracijas, viskas yra labai skaidru, informacija yra mūsų agentūros interneto svetainėje. Atitinkama ir mes e, pandemijos metu konsultavomės tik su keliais ekspertais iš išorės. Didžioji dalis darbų buvo atlikta mūsų ekspertų rankomis, kurie reiškai nesusiję su vaistų gamintojais. E, Mišelė Vezi, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Testori, aš tikrai vertinau jūsų politinę valią, kuri buvo išsakyta ir e, kurią mes pamatėme iš jūsų pasisakymų. Noriu paklausti, kodėl vis tik tai buvo priimtas sprendimas pirkti vakciną. Ir aš norėčiau grįžti prie ponios Lepaš minties dėl interesų konflikto. Ponas Prengeris teigia, kad tokio konflikto nebuvo, tačiau mes turime uh, žinoti, kad ECDC e, finansuoja Europos fondų pinigai, o pasaulio sveikatos organizacija 80 procentų savo biudžeto surinka iš e, farmacijos įmonių. Taigi čia mes ir e, išvelgėme atitinkamą interesų konfliktą. E, British Medical Journal duomenimis du PSO ekspertai dalyvavo patvirtinant Tamiflu kaip vakciną ir jie yra susiję su vaistų gamintojais. Taigi mes turime aiškiai pasakyti, kad čia yra labai e, aiškus interesų konflikto požymiai. Taip pat trečias klausimas yra susijęs su klinikiniu bandymu skaidrumu. Taigi dėl atsakomybės už šios dalykus, kas norėtų atsakyti, panas Lioken, ačiū labai. Turite suvokti, kad e, aš esu kaip Europos vaisto agentūros vadovas e, e, visiškai nepriklausomas komitetą, kuriam aš vadovauju, jo narius skiria valstybės narės ir jų visiškai neįtakoja vaistų gamintojai. Ir mes taip pat turime labai aiškę ir griežtą savanorių interesų konflikto kontrolės sistemą. Ir užkirtame bet kokiems interesų konfliktams kelią. Taigi galime konstatuoti, kad uh, Nėra jokio tarpusavio ryšio tarp agentūros finansavimo ir komiteto narių kažkokių sąsajų su vaistų gamintojais. Ta noriu aiškiai pabrėžti. Komet komitetas priima kokį nors sprendimą, nei vienas jo asmuo asmeniškai negali jo įtakoti, nes e, kaip jau minėjau savo žanginėme pasisakymė, sistema veikia rengiant pranešimus, taip pat yra šešėliniai pranešėjai, po to pasiūlymai yra atitinkamai peržiūrimi e, tarpusavio lygių <clears throat> ir todėl neegzistuoja jokios galimybės atskiriems komiteto nariams asmeniškai įtakoti priimamus sprendimus. Mišel, ar jūs mums galėtumėte perduoti visų savo ekspertų pavardžių sąrašą ir jų interesų deklaracijas? Mano nuomonė labai svarbu yra turėti tokią informaciją ir tas teiginys, e, E, kad e, ir jeigu išaiškėtų, kad nors vienas asmo galėjo įtakoti priimus sprendimus, tai reiktų jį paprasčiausiai pašalinti iš jūsų struktūrų. Kalbant apie e, klinikinių bandymų duomenis, tai daugelis rinkos dalyvių skundžiasi, kad jūs prieš patvirtindami tam tikras vaistus arba medžiagas nesuteikėte pilnai klinikinių bandymų duomenų. Kalbant apie narių interesų konfliktą deklaracijos, tai su jomis galite susipažinti internete, tačiau jeigu norite, galiu perduoti jums šias deklaracijas taip pat ir asmeniškai, dėl to sunkumų nekyla. Antrasis klausimas - prieiga prie informacijos viešo įvertinimo ataskaitose e, mes e, skelbime duomenys susijusius su klinikinių bandymų rezultatais. Su jais taip pat galima susipažinti ir galime jums šios duomenys pateikti, tačiau jūs taip pat turite suvokti, kad mes turime tikrai milžiniškas informacijos apimtis, tai yra milijonai dokumentų ir tiesiogiai e, E, tiesiog padaryti šios visus dokumentus e, viešai prieinamais yra neįmanoma techniškai. Ir kalbant apie galimybę susipažinti su dokumentų turiniu, tai mes e, bandome dabar spręsti šį klausimą su valdyba, kad, kaip manoma, daugiau klinikinių bandymų duomenų būtų prieinami visuomeniai ponė Lalis. Visus šios e, duomenų tiekimo procesus ar e, reglamentuoja atitinkami teisės aktai ir tik tai e, esant atitinkamomis, esant atitinkamoms sąlygoms, pavyzdžiui, gavus pediatrų e, reikalavimus arba prašymus ir e, turint atitinkamą parlamento patvirtinimą galima skelbti tokių klinikinių bandymų duomenis. Šis klausimas yra labai aiškiai reglamentuotas Europos teisės aktais, kurie buvo patvirtinti taryba ir parlamente ir tai nepriklauso nuo norų ar nenorų skelbti tokią informaciją. Lyza Matijaso, norėtumėte dar papildomą klausimą užduoti. Um Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti dėl naujo teisinio pagrindo, kuri mat iš ties gera mintis ir turime pasimokyti iš praeities pamokų. Tikrai teigiamai vertinu ir tai, jog bus sukurtas naujas protokolas ir palaikau visus žingsnius, kurie leistų geriau valdyti um, vakcinų atsargas. Tačiau kitas dalykas yra įtikinamumas, skaidrumas, tai čia aš bijau, kad dar daug teks padirbėti. Taigi mano klausimas yra štai koks. Kaip galima atgauti pasitikėjimą, jeigu ateityje susiklostytų panašią situaciją? Na ir turint galvoje e, visas komunikavimo klaidas, viską, kas nepasitvirtino, tai atsiprašau, bijau, kad e, nei tokio gripo pavadinimas yra tinkamas, nei ir kiti dalykai buvo įdalus. E, kas atsitiks, jeigu, tarkim, žmonės atsisakys skiepytis? Taigi įtikinamumas, pasitikėjimas, štai yra kokie dideli klausimai mano manimu. Pirmininkas, skaidrumas, kaip užtikrinti skaidrumą ateityje, ponė Špringeri. Mielai sureaguosiu, ponė Pirmininkė, esu labai susirūpinęs dėl visuomenės pasitikėjimo, nes tai susiję ne vien tik tai su gripu, bet ir su kitų lygių proveržiais. Taigi, sakyčiau, tai labai liečia visą vakcinavimo programos sritį. Praeitą savaitę e, lankiausi Ženevoje peržiūros komiteto susitikime ir esu labai įsitikinęs, kad ir pasaulio sveikatos organizacija suvokia štai ką. Jeigu mes paskelbėme tam tikrą pandemijos lygmenį, tai tuomet atitinkamas farmacijos įmonės. Uh, O tai tarsi viskas siejama su ispanišku gripu. Taigi aš manau, kad tai nėra tinkama. Esu sitikinęs, kad ir pasaulio sveikatos organizacija dar sėki masto apie pandemijos lygmenis. Taigi labai svarbu žinoti, kas atsitiks, jeigu atsiras naujas virusas. Todėl skatinu gilinti tyrimus tam, kad galėtume geriau e, vertinti ateitį ir ją numatyti. Būtent čia e, labai svarbu, kad ECDC e prisimtų savo e, atsakomybę, nes tai susiję ir su pasitikėjimo klausimu. Žil Parnio, prašau. Dėkoju labai trumpai. Tiesiog atkreipsiu dėmesį tai, jog mūsų manimų ši tema yra labai svarbi, be kita kur mūsų kasdienėme gyvenime. Dabar turime teisinį pagrindą ir net e, jeigu čia teiktume, kad e, šis teisinis pagrindas nepakankamas ir čia labai pritariu Dagmar, tai būtent todėl, uh, ministrų taryba turi formuoti ir įgyvendinti tokią europinę politiką, kuri nusipelno šio pavadinimo. Taigi mums čia reikalinga bendra europinė politika šiems klausimams spręsti. Čia labai palaikau komisiją šio požiūriu. Nes labai svarbu, kad e, komisija prisimtų lyderio vaidmenį žiūrintų um, geranoriškų pareiškimų, kuriuos padarė ponas Raineris pirmininkaujant Švedijai. Labai svarbu užtikrinti tinkamą komunikaciją, e, informaciją, nes e, būtų pernelik daug neįgiamų e, pareiškimų. Ir beje, spalio 4-5 dieną vyks naujas vertinimas Ir tai, ką tai reiškia? Ar tai, kad padaugės gripo atveju dėl uh, to, kad artėja šaltasis metų laikotarpis. Na ir man pasakyta, kad egzistuoja vakcinos, kurios leistų apsisaugoti ne vien tik tais nuo sesosinių gripų, bet ir nuo A1N1 gripo. Dėl pono panjo klausimo norėčiau pasakyti, kad būtent komisija tvirtina vakcinavimo strategijas nusprendžia, kas vakcinuos, kokiuose ES e, tise regionuose bus vakcinuojama, kokie gyvuliai turi būti vakcinuojami, nes, e, nes čia vėlgi viskas susideda teisinio pagrindo klausimą. Ir manau, kad visuomenės sveikatos atveju mes turėsime nuspręsti, kad būtent čia reikia europinio lyderiavimo ir europinio lygmens. Na, rodos klausimas buvo, uh, nuo kokių atvejų apsaugo nauja vakcina. Tai reiškia, jeigu nebus gripo, nebus ir naujų vaistų. Na, e, nauja vakcina prieš sezoninį gripą apima Ehm, ir apsaugą prieš H1N1 gripą. Na ir tai yra tiesiog nauja vakcina, kuri apima ir apsaugą nuo šio gripo, tačiau ateityje. Tai, bet ateitis, aišku, parodys, diskusijos parodys, kokios vakcinos turi būti ateityje ir nuo kokių viruso variantų jos taip pat turėtų apsaugoti. Antonija Pavanov. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, visos istorijos pasikartoja, nes tiesą sakant, jo milijardai buvo išleisti, e, tačiau nieko nebuvo pasiekta, e, išskyrus tai, kad ECDC parengė atitinkamą 20 lentelę E, eilučių lentelė ir buvo plakatai. Taigi aš turiu pasiūlymą. Na, visas šalis pasakė, kad jos dirbo gerai, atsakymai. Na, ir manau, kad kai kalbėdami apie ateitį ir apie savo darbus, jie taip pat gerai pasirodė. Taigi siūlau uh, pasinaudoti progą ir paklausti vidinio audito uh, patarnybos, uh, ir kad būtų įvertinta EMEA ir ECDC, būtų atliktas auditas ir reikėtų kreiptis į audito rūmus, kad čia įvertintų šių dviejų agentūrų veiklą e, tarp 2007 ir 2010 metų tam, kad e, ateityje e, būtume pasirengę, koks ten bebūtų gripas žuvų ar koks nors kitoks. Taigi aš norėčiau uh, paraginti abi šias agentūras bendradarbiauti ir su mūsų komitetu ir būti pasirengusiams auditams. Norėčiau patikinti, kad mm, mes esame audituojami, turime vidinę audito tarnybą, mūsų agentūroje taip pat ir komisija turi vidinę audito tarnybą, turime audito rūbus, rūmus, taigi atliekami auditai e, reguliariai ir audituojamas visos mūsų procedūros, be kitako atsakas į pandemiją ir pasirinkimas. Taigi visi procesai ir procedūros yra audituojami, bandant įvertinti mano e, agentūros darbą ir veiklos rezultatus. Čia nebūtų problemų problemų, jeigu būtų atliekamas e, specialus auditas, bandant įvertinti, kaip mes pasirodėme šios situacijos akivaizdoje. Ponas Špringeris. Mm, na, mums tai taip pat nesukeltų problemų. Šiuo metu pas mus kaip tik lankosi audito rūmų atstovai, taigi galiu kryptis į juos ir paraginti skirti daugiau dėmesio. Ačiū. Bartas tas. Ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, Dagma Rodbyrint ir ponė Testori palėtė klausimo esmę. Būtent problema yra tokia, kaip apibūdinta. Tačiau mes kalbame nesiremdami vien oro. Šeštaisiais metais parlamentas patvirtino pranešimą, autorius Adamus Adamų, pranešimas savo iniciatyva, kur buvo ši problema išnagrinėta. Ir yra re, rezoliucija 75 pastraipos, man atrodo, šiame dokumente. Puikus pono Adamų darbas. Noriu paklausti, pono Testorė, ar jūs esate susipažinusi su šiuo dokumentu, su parlamento rekomendacijomis, kurios jūsų darbose jums tikrai padėtų. Uh, Ar e, atsižvelgėte į jį, panagrinėjote, kas įgyvendinta, o kas ne, nes manyčiau, kad daug darbų dar ir komisijos laukia. 48 Empfehlungen des Parlaments hat die Kommission das. Komisija ar uh, susipažino su 48 parlamento pasiūlymais? Prisipažinsiu, pati šio dokumento ne, neišstudijavau, bet mano darbuotojai be abejo e, paisoma visų rekomendacijų, kurias skelbia Europos parlamentos, nacionaliniai parlamentai, atliekama peržiūras. Akivaizdu, kad atsižvelgiame į rekomendacijas, kaip jos įgyvendinamas, kas gerai, kas blogai, toks yra mūsų darbų pagrindas. Glenis Vimot. Thanks very much, Chair. Um, I... Pone Glenis Vilvort. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai susidomėjai įsiklausiausi diskusijų. Mane domino skaidrumas, tačiau tai buvo aptarta ypač ryšiai su vaistų gamintojas. Išgirdėjau, ką daro EMA ir ECDC, kad interesai yra paviešinami, tačiau aš nesuprantu, kodėlgi to nedaroma PSO atveju, nors ten skaidrumas nėra užtikrintas, mes laikomės jų rekomendacijų pereiti į šeštąjį lygį. Manyčiau, kad e, parlamentiniai asamblėjai e, Europos tarybos būtų labai svarbu užtikrinti, kad ir PSO veiktų skaidriai ir sąžiningai. Nors nesu čia ekspertė e, per šias diskusijas, bet norėčiau e, atsakyti, sako ponė Jekab, dėl pandeminio ir po pandeminio etapo PSO nusprendė neviešinti, kas yra neįlinio komiteto nariai, tas komitetas e, atitinkamus sprendimus ir priėmė. Tai buvo siekta išvengti politinio spaudimo ir politinės įtampos, taip pat ir vaistų gamintojų spaudimą komiteto nariams. Būtent dėl to buvo nuspręsta komiteto e, sąrašą paviešinti tik e, pasibaigus darbams, o dabar jau PSO neįlinio komiteto narių sudėtis yra tinklalapyje, viskas atskleista. Tačiau, aišku, reiks panagrinėti, ar toks sprendimas buvo e, save pateisinęs, ar ateityje reiks kažko kito to. Aš pasisakau už visą skaidrumą ir tuo siekiu PSO, nes tą mes darėme e, Europoje, visi interesų konfliktai buvo paviešinami e, tinklalapiuose, siūlyčiau e, ir siūlau elgtis atitinkamai. Žinau, kad aukšto lygio darbo grupė peržiūrės tai, kas vyko ir prims naujas išvadas. Fransuas Grostet, prašom. Ačiū. Kai kurie kolegos išreiškė nepasitikėjimą, ypač dėl EMA. Kolegoms pasakysiu, kad gal ne visi žino, kad mes atliekame kasmetinę kontrolę mes užtik, užtikriname nuolatinę visų agentūrų, tam tarpe ir EMA kontrolę. Sakyčiau, kad ši agentūra yra viena iš geriausiai veikiančių, jeigu ne pati geriausia, todėl siūlau susilaikyti nuo panašių abejonių EMA atžvilgių kadangi esu šiek tiek šokiruota to, ką išgirdau, norėjau savo nuomonę išsakyti. Ačiū. Dabar ponė McKevin. Dėkui. Aš suprantu viešųjų vakcinų pirkimų problemą. Laukiu komisijos pasiūlymo dėl e, viešųjų pirkimų. Ar žinote, kaip skyrėsi e, skiepų kainos, ar vienos valstybės narės mokėjo daug brangiau nei kitos ir dėl to negalėjo įsigyti pakankamų e, kiekių, ar ir tai priklausė, e, kas buvo paskiepyti valstybėse narse ar ne. Manyčiau, komisija turėtų pateikti savo pasiūlymą, kadangi valstybės narės neišvengiamai teigiamai sureaguos, jeigu matys, kad gali staupyti lėšų bendrai įsigydomos vaistus. Ponas Ryan, papildomas klausimas, ar yra kažkokių planų mm, dėl papildomų viešųjų pirkimo reikalų, dėl to, kaip galėtų stopyti valstybės narės. Ačiū, pasakysiu, kad komisija rengia dokumentą dėl bendrų viešų pirkimų reikalų Mes e, nagrinėjame įvairiausias alternatyvas tarybos, vadovų tarybos prašymų ir nagrinėjame, e, ką mes galime daryti, kiek mums e, leidžia viešųjų pirkimų teisės aktas. Praėjusią penktadienį mes apie tai diskutavome su valstybėmis narėmis, aptarėme kiekvieno pasiūlymo pliusus ir minusus. Uh, Spalio pabaigoje baigsime e, renkti dokumentą ir pateiksime jį gruodžio pradžioje, e, gruodžio 7 konkrečiai vykstančiai e, sveikatos apsaugos ministrų tarybai. Mes bandome išanalizuoti visas teisinės galimės, kurios leistų sukurti bendrą viešųjų pirkimų mechanizmą. Kitas klausimas dėl kainų skirtumų. Tas tiesa, kainos e, atskiroms valstybėms narėms skyrėsi. Vienos turėjo iš ankstinio pirkimo sutartis skiepams įsigyti. Tačiau skirtumas priklausė nuo to, kiek e, skiepų pirkta, kiek žmonių ketinta paskiepyti, kokios buvo tiekimo sąlygos, kokia e, buvo šalių atsakomybė. Ir tai nulėmė tam tikrus vakcinų kainų skirtumus. Būtent to mes tengiamės išvengti, taikydami labiau suderintą požiūrį, derintis dėl kainos, tiekimo sąlygų ir kitų sutartinių nuostatų su farmacijos pramonė. Karin Kadenbach. Karin Kalenbach ar Linda prieš tai. Ar tuo metu kam nors pritrūko skiepų nuo pandeminio gripo. Taip, anksčiau buvo paminėta, kad kai kurios valstybės narės nebuvo sudariusios iš ankstinio vakcinos pirkimų sutarčių, todėl komisija pirmiausiai mėgino suorganizuoti bendrą viešųjų pirkimų procedūrą tam, kad valstybės neapsirūpinusios vakcina galėtų tą padaryti, remdamosis kitų valstybių patirtimi taip pat mes parengėme ir nustatėme atitinkamą e, vakcinos perdavimo sistemą iš vienų valstybių į kitas. Jis buvo padaryta 2009 metų rūdienį ir mes tikimės pasinaudoti šią patirtimį rengdami naujasias iniciatyvas. Pone Janelim. Aš noriu Jums priminti, kad jau 2009 metų spalio mėnesį e, ministrai paragino komisiją parengti išsame analizę ir ataskaitą dėl bendrų viešųjų e, vakcinos pirkimo. Visi ministrai to paprašė jau 2009 spalį. Kitas kalbėtojas yra Karin Kalimbach. Direktoriui Šprengerį turiu klausimą, galbūt netiesiogiai susijusi su svarstamais klausimais, tačiau jis e, truputį minėjo apie tai. Manau, kad pandemijos padariniai e, sąlygoja tai, kad valstybėse narėse sumažėjo skiepijimasis nuo gripo. Ar yra kokiu nors duomenų ir ar įmamasi veiksmų, kad atskirose valstybėse narėse būtų didinamas suvokimas, stiprinamas suvokimas, kad tokia padėtis nėra nepavojinga? atsakymas. Aš manau, kad e, esama e, stiprių lobistinių pastangų nukreiptų prieš vakciną, prieš skiepimąsi apskritai. Galima kalbėti apie teisinius aspektus, tačiau taip pat privalome turėti omenyje, kad e, kiekvienas pilietis lankosi pas savo šeimos daktarą ir jeigu daktaras nėra įsitikinęs, kad e, vakcina yra saugi, tai e, bijo tą vakciną rekomenduoti. Lapšė 16 diena yra <clears throat> vaistų, antibiotikų, skirti, e, antibiotikų atsargaus naudojimo diena. Ir e, jos tikslas yra atkreipti gydytojų dėmesį, kad e, nebūtina kiekvienu atveju e, pacientams išrašyti antibiotikų. Aš tikiuosi, kad panašią dieną skiepimuose arba vakcinavimo dieną mes galėsime numatyti tam, kad atkreiptume žmonių dėmesį į tai, kad svarbu skiepytis nuo gripo. Pone Rivasi, aš norėčiau grįžti prie laboratorijų klausimo, kuriuose buvo atliekami atitinkami tyrimai susijęs su šalutiniais skiepų poveikiais. Kuomet komisija ir taryba rengia viešuosius pirkimus vakcinų visai Europai, tai yra gerai, tai yra solidarumo išraiška, tačiau atitinkamos laboratorijos, kuriuose buvo atliekami tyrimai, tuo tarpu nusima nuo savęs atsakomybę už tyrimų dėl šaltinio poveikio rezultatus ir perkelia ją ant valstybių narių pečių. Kaip dabar gali atsitikti e, taip, kad šalutinis poveikis, apie kurį mus informavo Švedijos, Suomijos atitinkamos institucijos, tai yra narkolepsija, e, pasiekė Europos vaisto agentūra labai vėlai. Noriu paklausti, kokiu veiksmu imasi e, Europos vaisto agentūra ir ECDC, e kad atliktų tikrai išsamius tyrimus ir išsiaiškintų, ar tie šaltiniai poveikiai e, yra susijęs su skiepais nuo pandemijos ar ne. Kas norėtų atsakyti šį klausimą, panašiai, Prengeris. Labai džiaugiuosi, kad Europos vaistų agentūra e, daug dėmesio skiria šalutiniams poveikiams, e, tuo tarpu mūsų agentūra ECDC šiek tiek atsargiau e, skelbia informaciją apie šalutinius poveikius, stengdamasi analizuoti atskirus atvejus ir bendradarbiauja čia su Europos vaisto agentūra. Mes stengiamės užtikrinti kaip įmanoma didesnio visuomenės skaičiaus, visuomenės atstovų skaičiaus sveikatą ir po to e, vertiname atitinkamą šaltinį poveikį bendrame kontekste, kadangi egzistuoja galimybė, kad šaltinis poveikis nebuvo sukeltas vakcinos. Štai pat galiu patvirtinti, kad mes taip pat turime savo duomenų bankę informaciją apie šios duomenys, tačiau neturiu jokių patvirtinimų, kad šaltinis poveikis yra susijęs su vakcinos naudojimu. Kartu su ECDC kitomis institucijomis mes pradėjome atitinkamus tyrimus kad galėtume nustatyti, ar šalutinis poveikis yra susijęs su vakcina ar ne, arba mm, galbūt e, yra kitokių priežasčių, dėl ko kilo ši infekcija. Mes bandome nustatyti, ar egzistuoja tam tikros sąsajos su šios e, lygos dažnumu. E, kitus aspektus bandome išsiaiškinti ir tikimės turėti pagristos informacijos kitų metų pradžioje, ponė Lelis. Turiu pasakyti, kad e, atsakomybės už šautinius poveikius klausimas Europos teisėje yra labai sudėtingai reglamentuojamas. Europos teisės aktuose nustatyta, kad vaistų gamintojams tenka atsakomybė, kuri yra siejama su uh, E, vaistų registracija ir e, leidimų išdavimais juos pardavinėti. Jeigu yra kokiu nors papildomu šalutiniu poveikiu, e, išskyrus tuos, kurie yra oficialiai leidžiami ir toleruojami, tuomet atsakomybė atitenka vaistų gamintojams. Šiuo atveju problemų nekyla kilo, nes šautinis poveikis nebuvo didesnis nei numatyta registruojant atitinkamą vaistinę medžiagą. Nes čia taip pat gali kilti sumaišties dėl uh, privatinės ir viešosios teisės atitinkamų nuostatų galiojimo, nes e, valstybė šiuo atveju mm, negalėtų veikti kaip e, privatus arba fizinis asmuo. Pone Lepaš, jūs esate teisininkė ir turbūt man pritarsite, kad iš anksto mes negalime e, duoti aiškaus atsakymo, tačiau vadovaujantis Europos teisė vaistų gamintojai yra atsakingi už tuos šalutinius poveikius, kurie viršyje uh, E, nustatytus e, ir registruotus šaltinius poveikius, manau, kad tą atsakomybę galėtume perkelti ir ant valstybių narių pečių, tačiau nesu tikra, galbūt e, rengdami būsimą reglamentą turėtume labiau atkreipti į tai dėmesį ir e, išsameu reglamentuoti atsakomybės klausimus, ponė Testori. E, Atsakomybės už šalutinį poveikį klausimas yra sudėdama mūsų diskusijos dalis, aptariant naują reglamentą. Ir reikia paminėti taip pat Elgesio kodeksą, kur, kuris buvo pasirašytas valstybių narių tik tai dėl penkių vaistų iš, tiksliau tik tai penkios iš 27 pasirašė. Bet kokiu atveju manau, kad mes rengdami būsimai kodeksą įtrauksime šį klausimą. Na, man rodas, tai buvo antrasis klausimų ir atsakymų raundas. Išklausime daug įdomių minčių. Na ir šiame komitete turime sveikatos apsaugos darbo grupę. Turime du pranešėjus, ponas Vilmutas ir ponas Peterlė, ir suteiksiu žodį jiems prieš mūsų praneštai, kai, prieš tai, kai mūsų pranešėjas e, Mišelis Lepote padarys galtinės išvadas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikrai labai malonu, kad surengėme tokį vaisingą pasikeitimą mintimis mūsų darbo grupėje. Na ir mūsų darbo grupėje e, dirbo ir ne vien tik tais Envi komiteto nariai, nes tiesą sakant norime įtraukti į šios darbus ir kitų komitetų e, narius, kuriuos domina būtent šis klausimas. Teko išklausyti įvairios kritikos ir ji pirmiausia pasirodė iš mokslinių ratų, nuo tik po to jau visuomenė ir politikai pradėjo kritikuoti. Taigi mes kaip parlamento nariai turime E, atsakyti mūsų rinkėjų klausimus, kur yra daug, juolab, kad rinkėjai e, matė, kad galbūt kitose šalyse arba net ir pas juos buvo skiepiami kiti asmenys, tačiau jie nebuvo skiepiami. Taigi šiame kontekste kilo daug klausimų. Na, kila klausimas apskritai, ar pirmą atsirado virusas ar vakcina. Na, žinote, ką čia turiu galvoje. Taip pat žvelgime ir ateitį, apskritai sveikatos apsaugos biudžetus, kurie visuomet riboti, visuomet trūksta lėšų, kurias galėtume investuoti į prevenciją. Be to ir klimato kaita apsunkina padėtį. Taigi tai skatins kitų pandemijų e, protrukius. Na ir man rodos svarbiausia yra sukurti tokias prielaidas, kuris sustabdytų mus nuo metimosi į netinkamą kryptį ir pernelyg didelio nereikalingo e, lėšų švaistimo. Ir to išvengtume tik tais tuomet, jeigu e, atliktume tinkamą rizikos vertinimą kuris e, remtasi moksliniu pagrindu. Būtent apie tai buvo kalbama ir šiandieną. Na ir nekarta buvo kalbama apie mokslinės ekspertizės nepriklausomybę. Nepriklausoma mokslinė ekspertizė. Na, e, išklausėme ir tiek Europos. E, tarybos ekspertų nuomonės, tiek ir kitų organų nuomonės. Na, o kaip ES e, atstovai turime išlikti budrus dar prieš prasidedant pandemijai. Na, mane nedžiugino komisijos prognozės. Rodos komisija tikrai rimtai žiūri į naujo teisinio pagrindo rengimą. Taigi čia prireiks visų mūsų bendrų pastangų ir politinės valios. Na, kai parlamento narys nesigilinsiu į tai, kokią svarbą visi šie darbai turi tiek mums, tiek ir mūsų piliečiams. Mano manimo, šis seminaras iš ties buvo naudingas, reikalingas ir kompetitingos institucijos konstatuoja, kad e, tikrai būtina daugą keisti, pavyzdžiui, ištikrinant skaidrumą, e, nepriklausomumą, bando žvengti interesų konfliktų ir visą tai stiprintų pasitikėjimą bei gerą įvaizdį. Ir aš manau, kad daugelį srityjų darbus dar teks e, gilinti ir tęsti. E, Dėkoju, e, ponė Peterlė ir dabar ponė Vilms. Dėkoju, ponė pirmininkė, mano manimu. Pane Vilmot, tai iš tikrųjų buvo labai naudingas e, seminaras, noriu pasidalinti keliomis mintimis. Taigi iš tikrųjų būtina rasti atsakymus į vakcinavimą, vakcinų pirkimo klausimą. Na ir Kaip ten būtų, ką darytum, problemų iškyla. Politikai ir piliečiai tikisi, kad būtų viešasios valdžios institucijos būtų pasirinkusios blogiausiam atvejui. Na ir jeigu tai nebūtų buvo padaryta, kritika būtų buvusi dar platesnė. Tačiau yra pagristų klausimų, kurie šiandieną buvo iškilti. Pavyzdžiui, sprendimų primo skaidrumas, ypač tai liečia, apie, liečia ekspertus privačių ir viešų interesų susikirtimą. Šiandieną išklausome įvairių minčių sričių ir e, tai tikrai penas pamastumi, kai rengsime pranešimą dėl kovos su pandemijomis. Na ir tikrai logiška tikriausiai, jeigu būtina ateities pandemijoms atremti, reikėtų bendros, bendro vakcinų pirkimų E, mechanizmo, tai pagerinti e, e, sąlygas valstybėms narėms įsigyti vakcinų, tai ypač pasakytina apie mažas valstybės narės. Na ir tikrai įdomu sulaukti komisijos pasiūlymo šioje srityje. Na ir iš tikrųjų turime pasirūpinti, kad pasimokymėtume iš praeities pamokų ir tokiu būdu ateityje turėtume geresnės, skaidresnės procedūras. Tai tikrai labai svarbu ir tikiuosi, kad taip ir bus padaryta ateityje. Ačiū. Dėkoju, Glenis. E, Mišel Revenisi e, apibendrins visas mintis savo pranešime ir dabar pirma jos santraupa, prašau. Na, pirmiausia, naudodamasi progą, dar sėki norėčiau padėkoti visiems seminaro dalyviams, nuoširdžiai ačiū, nes e, labai svarbu kad ir europiniu lygiu mes keltume klausimus dėl to, kaip reikėtų gerinti mūsų sistemą. Na, įvyko, buvo sušauktos tyrimo komisijos na, Prancūzijoje, mes išleidome daugiausiai lėšų vakcinams - 90 milijonų tam, kad atremtume šią pandemiją. Na ir senate buvo sušaukta tyrimo komisija, o taip pat ir parlamentinėje taryboje, Europos taryboje. Na ir norėčiau kai ką perskaityti iš tos ataskaitos. Ir tai visą tai liečia mus visus. Tai, kai buvo elgiamas iš šios pandemijos akivaizdu ir tai pasakytina ne vien tik apie pasaulio sveikatos organizaciją, bet ir apie kompetitingas valdžios, e, valdžios institucijas e, sveikatos srityje, tiek Europoje, tiek valstybės narėse tikrai verčia susirūpinti. Kai kurie e, sprendimai, kurie buvo priimti ir konsultacijos, kurios buvo atliktos, e, iškreipė prioritetus e, sveikatos apsaugoje ir todėl buvo plačiumas sušvaistamos visuomenės lėšus ir bereikalingai sukelta panika dėl rizikos sveikatai. Na, tai tenka konstatuoti tai konstatuojama šioje ataskaitoje. Ir dabar, kai kalbama su, su žmonėmis vietame, tenka konstatuoti, kad žmonės mumis nebepasitikė. E, tikrai problema yra tai, kad prarastas pasitikėjimas. Ir reikia ieškoti būdų, kaip atgauti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. Taigi čia e, aš nuolat tarsi besdavau pirštų į žaizdą tam, kad pasijudintume, kad pasimokytume, kad pažvelgtume, kas buvo padaryta praeitįje ir nustatytume, kas buvo padaryta ne taip. Tačiau tai reikia daryti konstruktyviai, nes e, juk nėra svarbiausia uh, ieškoti kaltųjų, svarbiausia elgtis konstruktyviai. Ir tokius žmonės uh, supras, kad Europa dar kuriama, procesas nebaigtas, tačiau integracija vis didesnė ir čia svarbu remti Europinės institucijas, remti ir tarptautinės institucijas ir galbūt netgi prisimti vaidmenį, ne visuomet mm, būti atsilikusiam. Na tikrai labai įdėmiai įsiklausiau visus pasisakymus ir tenka konstatuoti, kad tikriausiai reikės nuo jie apibriežti savoką pandemiją, nes e, pasaulio sveikatos organizacija, ne, jos vartojama apibriežtis nėra tinkama, ji daugiausiai susitelkia į geografinį aspektą ir tikrai neapima visų pandemijos protrukio aspektų. Taigi arba mes tai galime padaryti pasaulio sveikatos organizacijos kontekste ar Europoje, Europoje, tačiau kaip ten bebūtų, mums reikalinga nuosava pandemijos apibrieštis. Tai galėtų būti ir naujas mūsų europinės integracijos aspektas, tai yra kaip konstruktyviai mes elgšime, elgsimės e, pasaulio sveikatos organizacijos atžvilgių. Taigi džiugu, kad visi nusiveikiam konstruktyviai. Kitas dalykas yra geresnis rizikos vertinimas. Tai būtina tikrai padaryti, nes e, kitos pandemijos atveju mes vėl busime bejėgiai. Jeigu mes nebusime tinkamai pasirengę, tai, tai vėl taip pat blaškysimės dėl vakcinavimo, e, nes E, tarsi šį kartą žmonės visi sutiko, kad skiepytis būtina, tačiau mirtinų atveju beveik nebuvo. Taigi reikia pagalvoti dėl to plataus masto vakcinavimo kampanijų, kaip yra su virusais, koks jų pavojingumas. Taigi aš manau, kad čia reikalingas tinkamas mokslinis pagrindas ir tam reikės skirti dėmesio ateityje įvyks e, kiti du klausimai skirti šiai temai. Tai yra pirma dėl turinio, antra dėl kompetencijų atskirimą. Turime gerai žinoti, kokios yra CDC e kompetencijos, kokios yra emėja, e ima kompetencijos, ką jos gali nuveikti. Ir tiesiog labai svarbu žinoti, kokios yra kiekvienos agentūros kompetencijų ribos. Na ir kitas dalykas yra bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir ES institucijų. Na, buvo kalbama apie būtinybę užtikrinti koordinavimą ir bendradarbiavimą. Visą tai buvo vertinama labai teigiamai, tačiau aš manau, kad čia dar tikrai verta padirbėti ir daug kas lieka nuveikti. Na ir e, tiesiog mes e, Dar tikriausiai primsime ne vieną rezoliuciją šiuo klausimu, o šis pranešimas savo iniciatyva yra labai svarbus, ypač norint atgauti pasitikėjimą, ties tuo ir dirbsime ateityje. Ir tam, kad kitos pandemijos atveju, kai sakysime, kad e, skiepimas yra būtinas, mumis tikėtų ir kad e, skiepų kainos būtų panašios valstybėse narise. Ačiū ponė Mišel. Manau, šios dvi valandos atnešė naudos mūsų komitetui ir visam parlamentui. Manau, mūsų piliečiai apskritai visa visuomenė laukia iš EP, e, kad, jie, e, kad jis apibendrintų tai, kas įvyko praeitais metais. Mes daug sužinojome, aišku, trūkumų buvo, būtų neteisinga tą nutilėti vien dėl to, kad ateityje mes norime ir galime pasirodyti e, geriau. Džiaugiuosi, kad Lisabono sutartis, prie, kurio, prie kurios tokius ilgus metus dirbau, dabar leis geriau koordinuoti veiksmus bei pateikti europinį atsakymą į panašaus pobūdžio iššūkius, tikrai nenoriu kartuotis, daug buvo pasakyta, sakyčiau, Europinė pridėtinė vertė turi ypač išriškėti per krizės, kuomet reikia koordinuoti, kai uh, savarankiškas, nekoordinuotas veikimas yra brangiai kainuojantis ir neefektyvus. Ačiū mūsų ekspertams, kad atėjote. Linkiu didžiausios sėkmės darbuose. Ačiū ir sekretoriatui, tikrai nebuvo lengva parengti seminarą. Aš pagirsiu ir pats save, kadangi taip griežtai laikiausi kalbėjimo laiko. Atsiprašau ekspertų, kad turėjau jūs nukirtinėti. Tai kartais yra neišvengiama. Tiesiog manau, jog daug sužinojame per mūsų pasitarimą ir dabar baigiame posėdį. C'était bien. C'était bien, oui.